Prašyčiau visų tyliai išeiti iš, saulė, iš salės, nes mes norėtume uh, tęsti darbą. Taigi, kolegos, dabar mes turime galimybę išklausyti pranešėją Malin Bjor, kuri rengia pranešimą perkelimo į sąjungą sistemos tema. Iš tiesų tai yra svarbus dalykai, nes jie susiję su egzistuojančia perkelimo ES e, viduje programa, humanitarinėmis misijomis ir šiuo teisės pasiūlymu yra siekiama sukurti bendrą perkelimo į ES sistemą. Ir norėčiau paprašyti pranešėją Bjork pristatyti savo pranešimą. Dar kartą prašau visų kolegų išeinančių iš salės ap, išeiti tyliai. O dabar pranešėja Malin, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesiog palauksiu, kol uh, iš salės išeis visi norintis. Although if we keep pausing, people keep leaving okay, slowly. That's so, the only thing. Let's start. <laughs> Na kągi, pirmininkė, galime pradėti. Pirmiausiai noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, teisės speci... teisininkams, tiems, kurie veikia vietose ir tiems, kurie dirbo kartu su manimi. Kai kalbame apie bendrąją ES prieglopšio politiką, kuri šiuo metu yra naujai peržiūrama, tai nebijotinai tai suteikia didesnės galimybės pasidalyti naštą. Aš palauksiu, sako pranešėja, triukšmo salėje per daug. Pirmininkas, prašyčiau visų išeiti tyliai iš salės, nes pranešimas svarbus, mes norėtume dirbti. Na, gal pradėkime nuo pradžių gal kolegos neišgirdo pagrindinės mano minties, tai yra mano padėkos šešėliniams pranešėjams, lybės sekretoriatui, e, teisininkams ir tiems specialistams, kurie dirba vietose. Taigi, bendra ES prieglupščio politika šiuo metu yra peržiūrima, e, ieškoma naujų metodų, bet žinia, kad yra tam tikrų spragų ir jos neleidžia užtikrinti saugaus atvykimo į ES. Todėl reikia galvoti apie, saugesnį, apie maršrutų saugumo užtikrinimą, ieškoti novatoriškų sprendimų, reikia bendradarbiauti su Europos komisija, e, jungtinių tautų e, vyriausiojo pabėgėlių reikalų biuru ir kitomis e, susijusiomis institucijomis. Aš manau, kad mes galime iš tiesų ne tik bendradarbiauti, bet ir sukurti tokią perkelimo į sąjungą sistemą. Taip, egzistuoja labai e, daug panašių dalykų. Turime pripažinti, kad perkelimas į Europos Sąjungą tai yra tik tai papildoma priemona, tais atvejais, kai naudojamasi legaliais šaltinais papild, ir tai yra legalių a, e, būdų papildymas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlio reikalų komisaro biuras buvo sukurtas 50 metais po antrojo pasaulinio karo, kad būtų įgyvendinama ir Ženevos konvencija, kad būtų tvarkomi pabėgėlių reikalai. Bet jūs skaitėte mano pranešimą ir jūs žinote, kad e, mes turėtume galvoti apie platesnius dalykus. Jungtinės e, tautas e, vyriausiai pabėgėlių reikalų komisarą įgalioja generalinė asamblėja ir perkelimo į ES programa yra vienas iš trijų įmanomų būdų. E, ši e, sistema yra naudojama, kai e, nebeveikia kiti du variantai. Tai yra integracija į priimančiosios šalies vietos bendruomenės arba savanoriškas grįžimas į kilmės šalį. Perkelimas į Europos Sąjungą yra skirtas tam, kad būtų užtikrinama pabėgėlių apsauga, kad tai taptų ilgalaikių pabėgėlių problemos sprendimu bet aš e, sekiau dvi gubo tikslo. Pirma, kad būtų užtik, e, e panalizavau perkelimo sistemos humanitarinus aspektus ir antra, tolesnė integracija ES viduje. Europos komisija yra pasiūlysi atitinkamą sistemą, pagal kurią yra numatyta tam tikra a, e, e, žmonių klasifikacija. Prioritetas teikiamas pačios sistemos sukūrimui ir jos praktiniam gyvendinimui. Kai kalbame apie tikslus, e, taikymos rytį ir procedūras, tai aš manau, kad reikia pirmiausiai pasinaudoti valstybių naurių sukauptą tiesioginę patirtimį. Tai ir buvo padaryta rengiant pasiūlymus. Todėl jungtinių tautų komisaro uh, vaidmuo savaime bus užtikrintas, tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės ar atitinkamos organizacijos negali nukreipti e, e, pabėgėlių e, į kitas valstybės narės. Bet pirmiausia, turi būti vietose atliekamas labai rimtas darbas, atliekamos visos numatytos procedūros. Aš taip pat papildžiau pranešimą kai kuriomis neįprastomis gal formuluotomis, kurios e, susijusios su pabėgėlių padėtimi apskritai. Todėl um, aš laikiausi tų terminų, kurie vartojami jungtinėse tautose. Geografinis prioritetas turi būti a, nustatomas pagal a, bendruosius tarptautinius tikslus. Ir šiandien aš žinau, kad me, iš esmės a, mes um, naudojamės ribotomis priemonėmis, kada vertiname, ar reikia perkelti į ES, bet manyčiau, kad perkelimo darbą reikėtų sustiprinti. Taip egzistuoja redmisijos susitarimai, egzistuoja išorės sienų apsaugos aspektas, bet perkelimojas programos nebejotinai prisideda prie padėties regione gerinimo. Tuo pačiu galima pasiekti ir kitų tikslų, bet tie tikslai turi būti tokie, kad būtų galima taikyti ilgalaikės priemonas skirtas pabėgėliams ir jų integracijai. Dabar, kada kalbame apie veikimą vietose, apie atmetimo kriterijus. Atmetimo kriterijų atveju reikėtų vadovauti Ženevos konvenciją ir užtikrinti, kad pati sistema veiktų vietose bei nepažeistų tarptautinės teisės. Dabar tokie kriterijai. Jeigu asmuo dažnai buvo nubaustas už neteisėtą sienos skirtimą ir jam nesuteikiama galimybė e, atvykti Europos Sąjungą, tai tai yra bausmė, kuri nesuderinama su tarptautinės teisės e, normomis. Dar vienas dalykas, kad e, vyksta susitikimai e, jungtinių tautų vyriausio komisarų biuro su nevyriausybinės organizacijomis ir aš manau, tokiuose susitikimuose turėtų dalyvauti Europos komisijos atstovai, nes tokiu būdu mes prisidėtume prie e, darbo tarptautinių lygių ir taptume labai svarbia jėga tenkinant e, tarptautinius perkel, migrantų perkelimo poreikius. Aš manyčiau, kad reikėtų planą sudaryti ne vieneriems, o dviejiems metams, tai būtų daug patogiau daugiau ir valstybėms narėms, ir pasauliniai bendruomenė. Kitas tikslas, kurio siekiu šiuo pranešimu, tai sustiprinti ES perkelimo į ES um, sistemą. Mes turime siekti ambicingų tikslų ir galvoti ne tik tai apie tai, kaip sustiprinti um, bendrus tarptautinius pajėgus, bet taip pat atsižvelgti ir į tuos žingsnius, kurių ėmėsi prezidento Trump administraciją. Todėl mums reikia sustiprinti kai kurias veiklos barus perkelimo ES programos ribose. Kai kurios valstybės narės nenoriai kuria savo sistemas ir prisideda prie bendros programos. Ir mes žinome, kad žmonės ir toliau pasirenka uh, pavojingą kelioną, daug jų žūsta, daugelis jų priklauso nuo neteisėtų žmonių gabentojų geros valios. Ir šita perkelimo jas programa bus prasminga, jeigu jinai duos praktinio rezultato. Todėl mes turėtume perkelti bent jau 25 procentus tų asmenų, kuriuos reikia perkelti visame pasaulyje. Ir tai reiškia, kad 2017 metais jų skaičius turėtų pasiekti 250 tūkstančių ir ES yra pajėgi tai padaryti. Kai kalbame apie valstybių narių dalyvavimą, Tai šiuo atveju valstybės narės dalyvauja savanoriškumo principų, kaip kad numatyta reglamente. Iš dalies taip yra tam, kad būtų užtikrinta, jog mes galėtume ir toliau įgyvendinti ambicingą sistemą. Tačiau ilgalaikės perspektyvos požiūrių man sunku įsivaizduoti, kad valstybės narės galėtų tik tai iš dalies dalyvauti kai kokiuose veiksmuose. E, ir neprisidėtų prie prieimimo tokių žmonių ir jų ir neįsipareigotų juos perkelti. Kai kalbame apie nacionalinių ES programų tarpusavio santyki, tai aš manau, kad pirmiausia reikėtų skatinti valstybės narės imtis papildomų priemonių tos valstybės narės, kuriuose perkelimo viduje ES programos yra sėkmingos, turėtų plėsti savo dalyvavimą ES sistemoje. O tos valstybės narės, kurios nedalyvauja programoje arba labai ribotai dalyvauja, turėtų sustiprinti savo dalyvavimą. Tai galima padaryti, keičiantis gerąją patirtimį, e, užtikrinant e, e, praktinę paramą tarp valstybių narių Ir pati sistema, ta, kuri kuriama ES lygių, turėtų nustatyti bendruosius kriterijus. Bet nemanau, kad jeigu bendra sistema nustatys bendruosius reikalavimus ir kriterijus, tai jie bus labai palankiai e, sutikti. Bet pat manyčiau, kad e, sistema turi būti tokia, kad jis skatintų valstybės narės dalyvauti. Tik tada galėsime kalbėti apie programų sėkmę. Kita vertus, turi būti visiškai aišku, kad e, valstybės narės e, turi būti skatinamos dalyvauti programoje ir 6 tūkstančiai eurų, kuriuos jos gauna iš. Um, uh, mis už kiekvieną e, migrantą yra visai nebloga paskata, bet reikia ieškoti ir kitų paskatų. Dar vienas klausimas, kurį analizuoju pranešime, tai yra e, gyvenamosios vietos leidimo suteikimo. E, jūs pirmiausia, aišku, turite pasiūlyti, kaip saugiai teisėtai patekti į ES teritoriją, ir tada jau galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. O ilgalaikė perspektyva nebejotinai yra nuolatinio gyventojo e, leidimo gavimas. Ir tai yra priskirimo direktyvoje dar darbė kitako kalbama. Aš tai siūlau, kad e, valstybės narės tikrai išduotų tokius leidimus, jų galiojimas būtų ribotas, tačiau mes turime vadovautis nuolatinio, nuolatinio gyventojo reglamento 30 straipsnių. Taigi, turiu pasakyti, kad jungtinės tautos labai primiktinai ragina sukurti perkelimo ES sistemą, kuri būtų aktyvuota tada, kai iš tiesų tai reikalinga. Kai kalbame apie dvi procedūras, tai yra paspartinta procedūra ir įprastinė procedūra, kurios numatytos šiuo metu, tai mano galva yra taisytinos. Paprastoji procedūra kelia tam tikrų klausimų. Neaišku, kaip praktiškai tai veiks, nes numatytos įvairios pakopos - tapatybės nustatymas, patikimumo įvertinimas, toliau perkelimas ir registracija. Aš jau minėjau, kad jungtinės tautos labai aiškę funkciją turi atlikti ir jos kaip tik skatina sukurti sistemą, kuri leistų suteikti nuolatinio gyventojo leidimą. Duomenų saugojimas siūloma, kad duomenys būtų saugojama tik tais atvejais, jeigu priimas teigiamas sprendimas. O duomenys, kurie e, surenkami iki sprendimo prieimimo, neturėtų būti saugomis, jeigu pal, e, sprendimas nėra palankus. Tokiu būdu nebūtų e, pernelyg e, institucijos apkrautos papildomų darbo. Dabar spartos spartesnės procedūros atveju, tai pirmiausia reikia galvoti, ar įmanoma suteikti pabėgėlio statusą. Ir pati procedūra turėtų būti lanksti, tai būtina valstybėms narėms, tačiau nebūtinai pati e, procedūra autom, reiškia, kad automatiškai bus suteiktas kažkiek tai statas, statusas per keltėjai asmenis. Aš žinau, kad tai labai aktuolus klausimas, bet vidaus perkeltųjų asmenų atveju aš netiek daug ką pasakiau. Taip, jų skaičius nenumaldomai didėja ir reikalingos ir struktūros, ir procedūros, kad būtų galima pasirūpinti viduje perkeliamais asmenimis. Taigi tiek, ponė pirmininkė. Mielai išklausysiu mano šešėlinių pranešėjų nuomonę, taip pat ir komiteto narių nuomonę. Ačiū labai. Dabar šešėliniai pranešėjai. Jeigu šešėlinių pranešėjų iš tam tikrų frakcijų nebus, gal kolegos galės sureaguoti ir pateikti savo frakcijos reakciją. Tai būtų naudinga. Pradėsime nuo, nuo EPP. Ponas Dėjas Demera šios frakcijos vardu. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju ir Malin už jos puikų darbą. Pirmiausia, norėčiau pateikti kalbinę pastabą dėl ispaniško varianto, ne angliško. yra tam tikras skirtumas tarp perkelimo ir, ir perkelimo. Ispaniškai tai du skirtingi žodžiai, čia kalbame būtent apie resettlement, angliškai relocation yra kita savoka, kuri pagrista solidarumu čia kalba apie žmonės, kurie jau yra ES teritorijoje. Tuomet, kaip perkelimas angliškai resettlement yra e, skirtas žmonėms, kurie būtų perkeliami į ES ir po to paskirstomi. Taigi čia e, yra mūsų tema. Tačiau ispaniškai šie terminai yra sumaišyti. Reikia turėti sistemą, kuri būtų humanitariška, saugi ir leistų žmonėms pakliūti į Europą saugiai. Kai dėl turinio aš noriu padėkoti pranešėjai labai šiltai, jį puikiai e, padirbėjo, labai kruopšiai padirbėjo ir aišku šis darbas dar tęsis yra labai svarbių čia dalykų. ES reikės kurti tokią perkelimo sistemą, kuri būtų veiksminga, realistiška ir būtų pagrista solidarumo principu. Perkelimui skiriama nemažai, nemažai lėšų e, remiantis EBPO organizacijos skaičiais mes esame pasirengę priimti 8 procentus visų pabėgėlių mūsų žemynė. Turėjau progos lankytis Kanadoje neseniai ir įsikinti, kokia yra jų praktika. Jie turi labai veiksmingą perkelimo programą Kanadoje. Malin savo pranešime siūlo įvesti tokią praktiką, kuri būtų panašesnė į būtent tą mano minėtą ir laikytis jungtinių tautų principų. Tai yra svarbiausi brožai, kurie turėtų egzistuoti bet, koja, bet kokioje realistiškoje programoje. Labai svarbu, kad europiečiai e, dėktų tokią programą, kuriam tu visuomenė ir privatus sektorius, nes reikia visų įnašo, kad ta programa būtų veiksminga. Yra septynios pradėtos vairios iniciatyvos siekiant e, perdaryti perkelimo ir prieglapščio sistemą. Mane sudomėjo nuo tai, ką Jūs kalbėjote apie skubos tvarkos procedūrą. Kaip Jūs patys minėjote, jokinga manyti, kad keturių mėnesių užtenka tokiai skubiai procedūrai jeigu bus taik, laikomas keturių mėnesių termino, tai tas skubumas virs mirtimi. Tai yra jokinga. Tuo pat metu aš sutinku, kad mums reikia ir subalansuoto požiūrio, kaip siūlė pati pranešėja. Mums reikia skatinti valstybės narės įgyvendinti perkelimo programą. Tai yra bent jau svarbu mano šaliai, manau, kad tai svarbu ir tarptautiniu mastu, svarbu pripažinti, kad turime daug brolių ir seserų iš mūsų pačių kalbinių grupių, kurie kenčia kitoje Atlanto pusėje. E, mes pateiksime kokius 8-9 pakeitimus, kurie bus e, konstruktyvus ir tikrai galite paskliauti mano parama. Ačiū, ponė Dievas Demera, ačiū dėl to, kad e, pasakėte, kokios klaidos ir vertimas tų kelių terminų relocation ir resettlement labai svarbu e, juos išsiaiškinti, tai yra baziniai terminai. Ir ačiū, kad paminėjote Kanados delegacijos apsilankymą Kanadoje. Tikrai galima pasinaudoti tam tikrais modeliais, kurios, kurių taikymą pamatė e, delegacija besilankiusi Kanadoje. E, gaila, kad negalėjome šiam klausimui skirti daugiau laiko, tik 45 minutės galėjome jam skirti. Atsiprašau, kolegų, nors tikiuosi, kad visi gaus progą pasakyti. E, socialistų frakcijos atstovos, atstovės Kati Piri nėra, ar kas nors kitas nori, e, kaip šešėlinis pranešėjas pasakyti. Fernando ar kažkas kitas iš jūsų. Aš galiu labai trumpai, vienu sakiniu ir Juanas galės papildyti mane. Labai bendrai pasakyčiau, kad esu nustebusi šiek tiek, kad reikia net kalbėti apie perkelimą. Jeigu nori paprašyti apsaugos ES ir tokia atveju, aišku, esi iš šalies, su kuria neturime bevizio režimo sustarimo, tai vienintelis kelias atvykti yra nelegaliai. Tai nėra, ne, nėra nusikaltimas, nors kai kas mano, kad tai yra nusikaltimas. Taigi, jeigu nori kažkokio patikinimų dėl to, kas atvyksta ir jeigu nori padėti iš tikrųjų žmonėms, kurie bėga nuo karo ar persekiojimo ir kankinimų, vienintelis būdas yra tai organizuoti perkelimo būdu. Ir jeigu tiesa, kad visos valstybės sakė, kad mes norime turėti uh, sulaukti tikrų prieglašių prašytojų, tikrai tų, kuriems reikia apsaugos, kodėl mes nedirbame su perkelimo sistema. Niekada visų nesustabdysime žmonių, kurie bėga nuo blogų, prastų situacijų savo šalyse, bet mes galėtume minimaliai sumažinti visas e, tokias situacijas, kurios susijusios su kontrabanda, jeigu atversime savo duris ir dirbsime su perkelimo sistema. Ir ta prasme, aš nesu tokia optimistė, bet viliuosi, kad valstybės narė supras, kad tai yra labai geras būdas prisimti mūsų humanitarinę atsakomybę, suteikti apsaugą žmonėms, kurie bėga nuo kankinimų ir karų ir politinio persekėjimo, įskaitant ir tam tikrus saugiklius, saugiklius kad kad būtų galima nustatyti, jog žmonės, kurie atvyksta iš tikrųjų yra pabėgėliai ir e, jiems reikia apsaugos. Aš tikrai norėčiau išgirsti kokį nors valstybės narės argumentą, dėl ko reikėtų priešintis šiai idėjai. Na ir kadangi ši problema pasireiškia visose diskusijose, tai perkelimas nėra vienintelis sprendimas. E, Kaip bus žmonių, kurie belsis į mūsų duris dėl blogos situacijos trečiosiose šalise, o perkelimas yra viena iš mūsų prieglapščio paketo dalių ir tikiuosi, kad valstybės narės dirbs su šiais klausimais toliau. Labai komplikuota, kad leidau dviems socialistų nariams pasakyti, bet prašau e, labai trumpai dabar kalbėti, pateikti kitą socialistų perspektyvos dalį, labai trumpai. Taip, aš labai trumpai. Aš jau norėjau išeiti į PANA komiteto posėdį, kuris, kurio posėdis vyksta tuo pat metu kaip ir Libė komiteto posėdis, tačiau norėčiau kreiptis į pranešėją. Iš tikrųjų, aš laukiau, kol šešėliniai pranešėjai pasakys. Noriu patikinti jūs dėl mūsų bendradarbiavimo, kalbant apie šį jautrų klausimą. Jūs minėjote humanitarnės vizas. Aš nesu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu, bet esu šešėlinis pranešėjas vizos kodekso klausimu. Ir noriu tiksliai būtent ir pasakyti, kad be tų techninių aspektų, kurie susiję su šio klausimo e, tobulinimu, turime ir politinį, politinę prasme elgtis. Turime kreiptis tarybą, kitą mūsų e, darbo šalį. Kodėl mes peržiūrėjome šios, šios e, dokumentus? Dėl to, kad taryba, valstybės narės, vyriausybės nesilaiko įstatymų. Perkelimas nėra įgyvendinamas. Yra pro, patvirtintų programų, priimtas sprendimų, kurie nėra įgyvendinami. Todėl mes ir peržiūrėjome visą ši, šią sistemą, nes perkelimas neveikia. Ir e, turime imtis politinių veiksmų. Be to, Europos parlamento pozicijos formavimas per teisėkuros procedūrą reiškia, kad turime strategiškai imtis veiksmų ir atstovauti savo poziciją trialoguose, kai perėsime prie paskutinės e, teisės akto tvirtinimo stadijos. Reikia užtikrinti, kad patvirtinsime įstatymą, kurio, kurio laikysis valstybių narių vyriausybės. Ačiū. Toliau vakar e šėlinė pranešėja Helga Stevens. Ačiū pirmininkė, kolegos, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą mm, iki šiol. Matau, kad yra daug pakeitimų. 125 iš viso. Neturėjau laiko visų jų išanalizuoti ir šiuo metu sunku ką nors pasakyti, nes visų dar neperskaičiau, tačiau aš lauksiu konstruktyvių e, darybų su šelniais pranešėjais. Tikiuosi, kad komisijos pasiūlymas nebus pakeistas per daug. Žinoma, mums reikės tam tikrų nedėlių korekcijų, tačiau iš esmės manau, kad pasiūlymas atrodo gerai, tačiau pamatysime, kaip bus toliau. Aš sutinku su jumis dėl to, kad turime e, nedubliuoti darbo su jungtinių tautų agentūros darbo turime ribotus išteklius ir reikia kaip galima geriau juos panaudoti. Taip pat mes manome, kad svarbu numatyti maksimalų skaičių žmonių, kurios galime perkelti. Tai yra svarbi diskusija, kad išlaikytume ir visuomenės paramą perkelimui. Reikia galvoti apie tai realistiškai. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Toliau Cecilija Vikstram, liberalų frakcijos vardu. Ačiū. Aš atstovauju Lui Mišelį, kuris yra šešėlinis pranešėjas šio klausimu. Tai pabandysiu kalbėti prancūziškai. Taigi, ponas Mišel nori padėkoti pranešėjams už parengtą pranešimą ir už labai konstruktyvų darbą kartu su šešėliniais pranešėjais. Iš to bendro darbo aiškėja, kad tikrai siekiama bendro rezultato. Šitas pranešimas yra tik tai vienas atsakymas į pabėgėlių krizės problemą. Louis Michel pasitikė bendru darbu bei konstruktyvumu, kur kiekvienas e, privalo prisimti savo atsakomybę. Mm, taip pat e, jisai džiaugiasi darbu kartu su pone Bjork, rengiant tokį tekstą, kuris atlieptų į parlamento poreikius bei spręstų krizę. Tai yra teisėtų būdų sustiprinimas tiem žmonėms, kurie siekia tarptautinės apsaugos. Ačiū pirmininkė. Liui Mišel tikrai jumis gali didžiuotis, kad jūs taip gražiai paskaitėt jo tekstą. Turiu atsikvėpti. Kągi toliau žalieji. Judith, ar nėra Salvio, ar galėtum pakalbėti vietoj Judith, ne? Neturime žalių iš šešėlinio pranešėjo. Nėra taip pat ir FDD ir e NF atstovų, kągi tada suteiksime žodį visiems, kurie paprašė. Ne, atsiprašau, yra vienas šešėlis pranešėjas, aš jūsų nepamačiau, jūs persirengėte. Jūs nusiskutote savo barzdą ir likote nepastebėtas. Labai atsiprašau. Tikrai pirmininkė, aš kas savaitę keičiu savo stilių, nes nenoriu, kad mane visi pažintų. Kągi, aš tikrai noriu padėkoti pranešėjai ir mūsų frakcijos vardu keletas pastabų. Mūsų manimų šitas instrumentas turi būti humanitarinė priemonė, o ne priemonė suvaldyti migrantus srautus. Turime sustiprinti kontrolę prie sienų ir e, čia galiu pritarti pranešėjai, kad reikia bendradarbiauti su trečiošomis šalimis. Turime taip pat pasidalinti įgytą patirtimi ir ES tikrai tokių patirčių yra labai daug. Yra susitarimas su Turkija, kuris gali būti puikus pavyzdys, kuomet kalbame apie uh, E, perkelimą į ES. Tikrai mes galime tokiu būdu apginti tuos, kuriems grėsia pavojus. Žmonių perkelimas į ES turi remtis taip pat ir globalia situacija ir susidariusiais poreikiais. Svarbu, kad parlamentas būtų įtrauktas į šį procesą. To kol kas trūko. Mes manome, kad prieglapšio agentūra turėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį perkelimo procese ir taip pat įgyveninti humanitarinius e, uždavinius. Turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios galėtų prisidėti prie proceso palengvinimo. Taip pat mes norime, kad perkelimas nebūtų painiamas su kitais instrumentais, pavyzdžiui, šeimos susivienimo instrumentu. Todėl šitas e, šeimos suvienimo instrumentas gali būti naudojamas tik tai tokiu metu, kuomet perkelimo e, priemonė nepasiteisina. Ačiū. Dabar e, žodį suteiksime tiems, kurie paprašė žodžių. Dabar žodis salvė. Dėkoju. Šita perkelimo į ES sistema yra geras pasiūlymas, bet e, kuris e, iš tiesų reiškia, kad mes mokame trečiosiam šalims už tai, kad jos saugotų mūsų ES sienas. Taigi mes sumokame, kad tos šalis, taip sakant, kontroliuotų mūsų sienas. Kitaip sakant, to šalis e, taiko migracijos ir prieglopščio politiką savo šalise. Tai nėra kažkoks e, skubus e, humanitarinis instrumentas, bet yra trečioms šalims taikomas migracijos suvaldymo instrumentas. Aš noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Jisai pastebi įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Europos komisija taip pat pasisako už tai, kad negalime suteikti prioriteto tiems, kurie jau mm, per penkerius metus bandė patekti Europos Sąjungą bet tai yra Ženevos konvencijos pažeidimas. Šitas perkelimas negali pakeisti kitų, patikime, ES būdų. Ta mes aiškiai pabrėžiame. Svarbu, kad ES valstybės prisimtų savo atsakomybę. Mes negalime sudaryti kažkokių e, papildomų sąlygų. Ir sudaryti kažkokias e, papildomas sąlygas e, nuolatiniam e, apsigyvenimui Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, panas Vado. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungoje būtina numatyti nuolatinę migrantų perkelimo sistemą ir būtina kurti migrantų prieimimo centrus už ES ribų. Europa finansuoja e, tokių centrų kūrimą kaiminėse valstybėse narėse, kuriuose priimami pabėgėliai iš Sirijos ir iš kitų konflikto zonų. Bet taip pat reikėtų tokių, įkurti tokius centrus, e, kuriuose būtų primami e, žmonės ir juose galėtų pateikti prašymą, kad e, jie būtų perkelti į ES. Taigi neturime susitelkti vien tik tai į tas valstybės, kurios yra už mūsų ribų. Taip mes galėtume išgelbėti daugelį gyvybių, nes tuomet mm, jiems nereikėtų plaukti per viduržėmio jūrą ar kitus vandeninus siekiant patekti į ES. Jie prašymus galėtų pateikti tuose centruose ir tuomet e, būtų nagrinėjamos jų kandidatūros. Ir ES piliečiai tiesiog galėtų jaustis saugiau. Esu įsitikinęs, kad dabartinė perkelimo sistema bus naudinga tiek pabėgėliams, tiek ES valstybėms. Antra vertus, man sunku palaikyti šitą pasiūlymą, kurį parengė pranešėja, nes valstybės narės gali atmesti tuos e, asmenys, kurie e, kelia pavojų ir tokiu būdu gali susidaryti tam tikrą diskriminaciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgių. Ačiū, toliau ponas Dupre. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Aš mm, galiu iškart pasakyti, kad iš esmės pritariu pranešėjos išdėstytoms mintims ir tam, ką puikia prancūzų kalba išdėstė mūsų kolegiai perskaitinimą Mišelę mintį. Aš turiu pasakyti, kad esu šiandienis pranešėjas biudžeto komitete šiais klausimais. Ir man e, sunku suprasti tuos pasiūlymus, kurie teigia, kad nacionaliniams progl programoms e, yra numatyta iš jų skirti 600 eurų tokiems asmenims, kurie bus kandidatai. Aš visiškai pritariu tam, kad e, iš ES biudžeto būtų finansuojamos e, tos programos, kurios E, patenka į ES programas. Tuo tarpu mes negalime finansuoti nacionalinių programų. Čia yra principinis klausimas. Ir ES biudžetas bus skirtas finansuoti ES programas ar nacionalinės programas. Tai yra dilema ir klausimas, kurio mes negalime palikti neišspręstų. Mes kaip parlamentas, manau, turime laikytis pakankamai nuseklios pozicijos. Aš esu taip pat ir e, šešėlinis pranešėjas vizų klausimams. Ir turiu klausimą, ar tie asmenys, kurie bus perkeliami, turės pateikti tokio po paties pobūdžio dokumentą visose valstybėse narėse, ar kiekviena valstybė pati apibrieš, kokį dokumentą jiems pateikti ir uh, kiek laiko tas dokumentas galios. Man atrodo, kadangi tai yra Europos programa, tai reiškia, kad reikės ne tik vienodo finansavimo visoms valstybėms, bet e, reikia taip pat ir vienodo dokumento visoms valstybėms. Donokit, pirmininkė, atrodo, kalbėjau šiek tiek ilgiau nei man buvo skirta laiko. Jeigu reikėjo paminėti šios klausimus dabar, tai tikrai nieko tokio. Ir prieš e, sugrįždamas prie mūsų pranešėjos, e, žodį suteiksime Gerald Leonard. Ačiū pirmininkai, aš kalbėsiu trumpai. Aš e, nustebau sužinojęs, kad e, tik 14 iš 27 valstybių narių įgyvendina pasiteisinančias e, perkelimo programas. Tai reiškia, kad būtina kurti ES programą. Dėl Europos komisijos pasiūlymo, tai čia yra ir teigiamų dalykų. Taip pat noriu padėkoti ir pranešėjai, tik kyla klausimas, ar tai praktiškai įgyvendinama. Nes matėme, kad perkelimas šiek tiek paspartėjo, tačiau entuzijazmo valstybėse narėse stinga. Yra tiek e, klausimų dėl to, ar tai turėtų būti privaloma, ar pasirenkama. Ir buvo užsibriežta 250 tūkstančių perkeltų asmenų ir net buvo dabar kyla klausimas, ar bent 50 tūkstančių mes pasieksime. Mes e, Nežinia, ar tai į, pavyks įgyvendinti. Taip pat e, kyla klausimas, kaip e, šeimų susivienimas gali būti e, siejamas su perkelimo sistema. 16 metais buvo pateikta 300 tūkstančių paraiškų dėl šeimos susivienimo ir mes turėtume taip pat galvoti apie tos teisėtus susivienimo kelius. Turime duomenis e, ir iš 2015 metų, kuomet ES pateko tiek daug nelegalių migrantų. Ir tos šalis, į kurias migrantų pateko daugiausia, jos e, labai daug e, investavo į tų pabėgėlių prieimimą. Manau, kad e, būtina taip pat sudarinėti susitarimus dėl, su valstybėmis narėmis. Kai kalbam apie perkelimo uh, sistemą, tai mes kalbame apie BVP 50 procentų ir gyventojų 50 procentų bet e, kalbėkime ne tik apie ES, bet ir globales pastangas. Nes e, jeigu kalbame apie 25 procentus, kuriuos minėjo Junktinių tautų vyriausio vėliau reikalų komisaras, tai mm, visi ties, kurios e, identifikavo komisaras, turės būti kažkur perkelti. mes jau tikrai nebeturime laiko ir turėsime nagrinėti Dublino pranešimą, tai dar trumpai žodį suteiksiu komisijos atstovo, o paskui pranešėjai. Noriu padėkoti pranešėjams ir komiteto nariams. Komisija tikrai e, džiaugiasi, kad pritarėte pasiūlytai perkelimo į ES sistemai, programai ir e, pritarėme bendriesiems tikslams. Norėčiau paminėti, kad be kitų su perkelimu susijusių elementų pasiūlymas remiasi dabartinė sistema Ir kaip jūs žinote, perkelimas į Europos Sąjungą ir jos e, viduje yra dvi programos ir nemažai žmonių jau pasinaudojo maždaug 50,5 tūkstančio asmenų buvo perkelta į ES ir jos viduje. Dabar e, grįšiu prie to, ką sakė pranešėja. Taip, mes visiškai sutinkame, kad jungtinių tautų uh, vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras ir jo biuras turi vaidinti pagrindinį vaidmenį. Ir manau, kad formuluotės gal tekste reikėtų tiksli, tikslinti, kad būtų aišku, jog jungtinės tautos yra mūsų uh, būtinas partneris. Dar labai svarbus dalykas - tarptautinės apsaugos klausimas ir pasiūlymas. Tai turi būti pirmasis tikslas. Tačiau komisija taip pat mano, kad perkelimas į ES gali būti panaudojamas kaip strateginė priemona e, suteikiant prieimimą, suteikiant apsaugą ir stiprinant, atsižvelginti New Yorko deklaraciją, bendrus prieimimo pajėgumus perkelimo į ES sistemą gali tapti priemonę, kurią bus galima geriau valdyti migracijos srautus. Prisiminkite mūsų pasiūlymo ketvirtai straipsnėjame nurodyti pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atsižvelgti ir kuriais būtina vadovautis, kai norime perkelti ES žmonės. Taip, perkelimas į ES yra labai svarbus žingsnis siekiant gauti tarptautinę apsaugą. Tad iš jau dar nemažiau smagu, e, svarbu pagalvoti apie tokio asmens bendrasias teisės. Ir e, pagalvoti, kokiu pagrindu galima būtų nesuteikti tokios galimybės asmenių. O štai čia reikia jau prisiminti Ženevos konvenciją. Mes nekalbame apie tai, kad reikėtų uh, nesuteikti tarptautinės apsaugos. Mes kalbame labiau apie tai, kad asmenys gali neturėti jokio pagrindo perkelimui į Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, tai būtų tokie asmenys, dėl kurių yra patalpinti perspėjimai Europos Sąjungos SIS, du, sistemoje. Jiems gali būti neleidžiama atvykti Europos Sąjungos teritoriją. Dabar skaičiai. Komisija tikrai sutarė, kad sistema turėtų siekti tų tikslų, kurie nurodyti Niujorko, Niujorko deklaracijoje. Kita vertus, komisija mano, kad nebūtų gerai nustatyti kažkokią tai privalomą, teisiškai privalomą a, sistemą ir skaičius. Mes siūlome, kad dėl maksimalaus perkeliamų į es asmenų skaičiaus būtų susitariama kasmet svarstant šį klausimą su pagrindiniais partneriais, įskaitant ir Europos parlamentą. Dabar apie biudžetą. Komisija visiškai pritarė biudžeto komiteto nuomoniai. Taip, planai turi būti ambicingi, tikslai turi būti ambicingi, bet tai reiškia, kad turi būti skiriamos pakankamos, uh, pakankamas finansavimas. O ištekliai, kaip jūs žinote, yra pakankamai riboti pagal galiojantį reglamentą. Ir iš ES biudžeto turi būti daromos, mokomos vienkartinės išmokos, vadovaujantis bendra procedūra, bendrais kriterijais, bendrais um, perkelimo nesu, galimybės nesuteikimo kriterijais. Ir tas biudžetas uh, apima be kita ko ir tarptautinę sistemą, jos finansavimą, bet ne vienkartinių sumų sąskaita tai turi būti daroma. Mes turime padėti e, ir finansuoti iš ES biudžeto valstybių narių pastangą sukurti atitinkamą infrastruktūrą, pavyzdžiui. Ir dar kas nemažiau svarbu, tai darna su bendraja prieglopščio politika. Mes siūlome suteikti perkeltiesiems asmenims tokį patį statusą, kaip tiems, kuriems būtina suteikti tarptautinę apsaugą, nes tai galų gale atitinka jų poreikius. Pranešėja, ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus. Džiaugiuosi, kad daug kas pritarėte ambicingos perkelimo į programos ir sistemos sukūrimui. Bet kai Europos parlamentą sakome, kad mes norime saugių ir teisėtų būdų patekti į Europos Sąjungą, tai mes tą ir norime pasakyti. Mes nieko daugiau tuo fraze nenorime pasakyti. Todėl, manau, reikia dirbti būtent šią linkmę ir džiaugiuosi, kad tokiai krypčiai pritariama. Pasižymėjau visų pastabas ir a, problemas išsakytas. Trumpai norėčiau kai kurias iš jų pakomentuoti. Aišku, mano kolegos biudžeto komitete irgi svarstė finansavimo klausimus, kaip ir aš svaršiau ir mes tą svarstysime šešėlinių pranešėjų, susitikime su šešėliniais pranešėjais. Nes aš manau, kad dabar šis klausimas įtin aktualus, kai kalbame apie pabėgėlių prieimimą. 6 tūkstančiai ar 10 tūkstančių eurų. Pirmiausia, reikia galvoti, kaip patenkinti pabėgėlių bendruosius poreikius. Ir mes visada stengsimės užsitikrinti daugiau lėšų. Valstybės ginarės mano, kad geriau būtų apjungti išteklius. Aišku, kaip jau sakiau, sumą galima nustatyti vienokią ar kitokią, bet manyčiau, kad reikia galvoti apie sudarintą išteklių panaudojimą. Perkelimas į ES niekada netaps vieninteliu tos globalios bendros problemos sprendimo būdu, bet mes turėtume prisidėti prie jungtinių tautų pastangų. Dar noriu pasakyti, kad kai kurios valstybės narės nenoriai prisijungia prie šios sistemos, bet yra tokių, kurios labai daug pabėgėlių priėmė 15 metais Vokietija, Švedija. Aš pavyzdžiui e, nurodžiau tam tikrus tiklus, kurių galėtų siekti Švedija, bet tai nieko nereiškia. 5000 ar ne 5000 tai yra tik skaičius. Šeimų susijungimas. Taip yra egzistuojantis ES lygių teisės aktai ir nebejotina, kad perkelusi ES žmonas iškils toliau ir šeimų susijungimo klausimas. Tai yra susiję dalykai. Tai, ką sakė komisija. Aš tikrai ne prieš e, pačio perkelimo ES strategiją, bet tai reiškia, kad turime galvoti apie asmenis, kuriems reikia apsaugos, apie valstybės, kurios e, bando užtikrinti bendrą stabilumą ir tų asmenų saugumą. Ir tai yra pagrindiniai strateginiai perkelimo ES tikslai o ne kažkas e, kita. Ir manau, kad e, humanitarinis aspektas irgi turi išlikti. Registracijos sistemoje. Taip, aš žinau apie visą tai. Mes vienu metu šnekame, e, deramės dėl teisės aktų, dėl Eurodak ir kitų dalykų. Ir siūlyčiau štai ką. Pavyzdžiui, registracija Eurodac neturėtų įvykti prieš priimant teigiamą sprendimą. Aš nemanau, aš manau, kad egzistuoja patikrinimas saugumo tikslu. Tai vyksta ir a, aš bendravau su tais, kurie dirba vietose, su jungtinių tautų atstovais, kurie a, suteikia, išduoda dokumentus asmenims. A, ir paskiau jau sprendžiamas klausimas, ar suteikti jiems tarptautinę apsaugą. Tos sistemos veikia. Tačiau ką daryti, kai žmonės jau atsiduria Europos Sąjungoje? Tai visai kita tema. Ir mes turime taip pat ją analizuoti. Ir Mišelis labai teisingai pastebėjo. Taigi, manau, kad um, tuomi baigsiu. Uh, dirbsiu toliau kartu su šešėliniais pranešėjais ir visais kolegomis, o aš e, noriu pasakyti, visada pasirengusi susitikti. Susitikimas su šešėliniais pranešėjais įvyks balandžio 25 dieną, bet jeigu jūs norėtumėte aptarti atskiras mano pranešimo dalis ar kažkokius elementus, visada galite su manimi susisiekti. Ačiū. Fjork. Ačiū pranešėjai. Manau, kad mes tikrai labai konstruktyviai aptarėme pranešimą ir tikrai perkelimo į ES sistemą yra visai atskira tema, nes perkelimas ES viduje tai visai kas kita. Nors bendroji politika apriepia abu dalykus, tačiau ta politika pakol kas nedavė teigiamų geresnių rezultatų. Ir mes turime pagalvoti, kaip rengia, e, tobulinant pranešimą reikia dirbti toliau su kolegomis, kurie išmano biudžeto reikalus. Vienai per antraip, manau, tas darbas vyks ir ačiū visiems kolegoms, kurie labai detaliai pasisakė. O dabar pereikime prie Dublino reglamento peržiūros ir a, iš karto suteiksiu žodį e, pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Cecilija, pagrindinė pranešėja. Ačiū, Klodai, ačiū visiems, kadangi aš jau praėjusį kartą labai išsamei pristačiau Dublino reglamento peržiūros tema rengiamą pranešimą, išklausiau jūsų nuomonas, išklausiau jūsų nuomonę dėl to, kokių reikėtų pakeitimų, bet vis dar analizuoju jūsų pasiūlymus. Todėl noriu pasakyti, kad gavau pasiūlymų iš įvairiausių frakcijų ir akivaizdu, kad ryškėja viena linija. Formuojasi pakankamai rimta dauguma dėl um, to, ar pasirinkti automatinę paskirstimo sistemą, ar numatyti jos tikslinimą. Ir manau, kad daugelis pakeitimų, kuriuos jau gavau, padės gerokai pagerinti mano rengiamo pranešimo turinį. Bet bus ir tokių atvejų, kai reikės siekti kompromiso kad būtų pritarta paskiau pranešimui politinė, e, plenarnėje sesijoje, nes politinė prasme tai bus labai svarbu na, man ir garbė, bet ir mano pareiga yra ieškoti bendro sutarimo su visais bendra pranešėjais. Norėčiau pakartoti, kad pirmiausia, ketinu siekti tokios pusiausviros kad būtų sukurta praktiškai darni sistema, kuri e, veiktų ir duotų rezultatą. Kalbėjausi su nevyriausybinėmis organizacijomis, su um, tais, kurie dirba vietoje ir jie visi pageidauja būtent to. Pats dokumentas yra labai sudėtingas ir prieimimo sistema yra labai sudėtinga, bet būtina užtikrinti, kad sistema uh, būtų uh, darni. Nes svarbiausias dalykas, kad ji pasiteisintų praktiškai, kad ji duotų naud, praktinės naudos. Tai turi būti europinė sistema, padedinti spręsti Europoje, Europai kylančias problemas. Negalime šiuo atveju kalbėti apie atskiras valstybės narės. Ir kitas dalykas, kad ta sistema turi būti patikima. Ja turi pasitikėti ne tik valstybės narės ir jų piliečiai, bet taip pat ir pabėgėliai. Jie, jie turi matyti, kad yra rimtai vertinami, kad jų pareiškimai yra rimtai vertinami. Ir todėl reikės numatyti geresnius teisinius saugiklius, galimybę naudotis informaciją, tačiau kita vertus turi būti aiškios stabilios taisyklės, kad valstybės narė žinotų, kuri iš jų turi nagrinėti pateiktą prieglopšio prašymą. Ir sistema neturi skatinti, sudaryti galimybių, ieškoti spragų. Aišku, svarbiausias dalykas yra pabėgėlių saugumas. Yra labai pavojinga, kai asmenys tiesiog dinksta Europoje. Žinome, kokia situacija susidarė su nelydimais nepilnamečiais, daugelis jų tiesiog dingo. Galiu pasakyti, kad um, nebus lengva suderinti visus um, interesus. Gavau 1021 pakeitimą, tačiau nieks nesakė, kad politiko darbas yra lengvas darbas. Taigi, bus sunku, bet manau, kad parlamentas jau gali parodyti tiek piliečiams, tiek valstybių narių vyriausybėms, jog yra pajėgus veikti, veikti kartu su kitais ir surasti bendrus sprendimus, kurie galėtų pakeisti padėtį. Todėl turime elgtis apdairiai, jeigu norime susivienyti. Turime labai atičiai įvertinti visus smulkiausius elementus, nes tik tokiu būdu užtikrinsime sistemos darną. Taigi esu įsitikinusi, kad savo tikslų pasieksime dirbdami kartu. Dabar pakol kas bandome ieškoti įvairiausių krypčių. Ir a, žinau, kad nemažai kliučių reikės pašalinti. Ir tos kliūtis yra ne tarp mūsų čia parlamente, tarp pranešėjų, bet su tomis kliūtimis susidursime dėrėdamėsi su taryba. Todėl labai svarbu sudaryti bendrą frontą, nes tik tada mūsų tekstas, mūsų suderintas požiūris suteiks jėgų dėrėti su taryba ir paskatinti ją judėti mūsų nužymėtą kryptimį. Pasisakymą norėčiau baigti optimistinę gaidelę. Aš manau, kad politika vis tik tai yra galimybių menas ir reikia jomis pasinaudoti. Ačiū. Richardai. Galite ir pakloti, paploti, Richardai. Žmonės nelabai klausėsi dėl to, kad suprantame, kad kokia čia, kokia didžio čia yra užduotis, bet mes esame gerose rankose, mūsų frakcija žino puikiai, kiek čia reikia darbo įdėti. Dabar šešėliniai pranešėjai ir APP pirmiausia pranešė Musolinė. Taip. Ačiū, pirmininkė. Mes jau esame minėję, kad šitas tekstas, kaip pristatė mm, pranešėja, e, tai yra puikus dėrybų pagrindas. Be jokios abejonės yra dalykų, kuriuos galima keisti. Ir kai praeitą kartą kalbėjau, aš minėjau solidarumą ir lankstumą, kuris yra būtinas tiek prašytojui, tiek valstybei nariai, kompetitingai valstybei nariai. Todėl dabar norėčiau aptarti saugumą, e, su saugumu susijusius dalykus ir apie ką kalbėjo kiti kolegos. Tikrai nenoriu čia pristatyti kažkokios studijos, kokios yra taip vadinamos standard operating procedures SOP, kurios yra taikomas, pavyzdžiui, Italijoje arba Graikijoje. Ir pagal tokias procedūras, sakykime, pėpaigėlių centras, kuris yra Italijoje, jo nėra kitose valstybėse narise, tai mes pradedame pirmojo etapo procedūras. Tai yra e, asmens identifikavimas, nufotografavimas, e, pirštų anspaudų paėmimas ir e, tai yra tokie pirmieji etapai, kurie dar net nepatenka į Berlyno sistemą, Dublino sistemą. Tai yra e, Italijoje galiojanti sistema. Jos nėra kitose valstybėse narėse. Ir kaip jūs žinote, mes nagrinėjame Dublino sistemą. Tai yra sistema, pagal kurią yra pateikiami oficialūs prašymai ir kuomet nėra būtina e, imti pirštų anspaudų. Taigi mes e, neturime pareigos imti pirštų anspaudų, nes pagal Dubliną prieglošio prašytojai turi prievolę laikytis visų kitų procedūrų. Taigi atidžiai stebėkime sistemą, nes Italija buvo e, kaltinama dėl to, kad e, jinai neima piršto anspaudo, bet iš tiesų nėra tokios prievolės. Tai suprasdama aš e, pasiūliau kartu su frakcija visą eilę pakeitimų Ten, kur pritariu pranešėjai, tai žinoma, viet, dėl tų vietų aš nepateikiau pakeitimų, bet dėl kitų vietų taip. Pavyzdžiui, dėl a, pagreitintos procedūros. Tai vardan saugumo sumetimų mes pageidaujame, kad toje šalyje, kurioje pateikiamas prašymas, tai yra ta, toje šalyje Norime, kad būtų pradėta ta skubi, pagreitinta procedūra prieš pradedant taikyti Dublino sistemą. Ir tokiems asmenims, kurie gali kelti pavojų valstybei nariai. Kai prašanti valstybė pradeda taikyti tokias procedūras, jinai automatiškai tampa kompetitinga valstybė. Taigi tas skirtumas tarp prašančios valstybės ir kompetitingos valstybėms turi būti aiškiai išsakytas. Mes norime sustiprinti atsakomybę e, agentūrai, kuomet jinai perkelia pabėgėlius, kurie, sakykime, nori tą padaryti savo norų nes praėjus kuriam laikui, sakykime, asmo iš atsakingos valstybės yra perkeliamas į kompetitingą valstybę narį, narę. Po keturių savaičių galime asmenį perkelti, bet galima to ir nedaryti. Tai yra tik tai pasirinkimas. Todėl mes norėtume, kad Europos prieglapšio agentūra turėtų didesnę atsakomybę. Tai prisidėtų prie saugumo sustiprinimo. Ir valstybės narės turėtų turėti galimybę e, konsultuotis ir e, patikrinti informaciją, sužinoti tą vienintelį registracijos numerį. Tuo tikslu mes irgi patik pateikėme vieną pakeitimą. Taip pat turime e, pakeitimų dėl pereinamojo laikotarpio, nes, sakykime, tos valstybės, kurios dar turi um, prisitaikyti, sumažinti laikotarpį nuo 5 iki 3 metų, kad e, įgyvendintų kontrolės reikalavimus, tą turi teisę padaryti. Kitas dalykas - šeimos susivienimas. Tiek e, nagrinėjant Dublino reglamentą, tiek kitose teisės aktuose mes svarstome, koks turėtų būti e, šeimos supratimas bei savoka, apibrieštis, e, ar į tai patenka broliai, seserys, ar tai yra platesnės apibriešties klausimas, nes vis viena, jeigu mes keisime tą apibriežtį, tai e, automatiškai tą apibriežtį turėsime modifikuoti ir kitose teisės aktuose. Dar kitas klausimas - nepilnamečiai. Pateikiau vieną pakeitimą dėl to, kad turime užtikrinti pačią didžiausią apsaugą mažamečiams, nepilnamečiams, kuomet jie yra perkeliami iš valstybės į, vienos valstybės į kitą. Nes jaunesniems nei 14 metų nepilnamečiams neįmami pirštų anspaudai, nes jie paprastai augant e, keičiasi, todėl nėra pagaliau ir konkrečios teisės nuostatos. Nes, pavyzdžiui, jeigu vienoje valstybėje e, registruojamas kažkoks nepilnametis, tai toje valstybėje ir iš karto tą patį momentą jisai turi gauti apsaugą. Tai yra toks e, principas. Jisai, žinoma, gali būti perkeliamas į kitą valstybę, bet tokiu atveju sulėtės jo integravimo galimybė ir jisai tiesiog keliamas fiziškai iš vienos valstybės į kitą ir gali būti, kad tiesiog to perkelimo metu jisai gali pradingti prileiskime ir tokią galimybę. Todėl aš visiškai pritarčiau tai minčiai, kad būtų sudarytos tokios papildomos darbo grupės skirtos dirbti su nepilnamečiais kad būtų paspartintos nepilnamečių integravimo galimybės ir nepamesti jų pėtsakai nepilnamečių perkelimas ir kitos procedūros turi būti atliktos garantuojant jų teisės. Tai yra mūsų absoliutus prioritetas. Alessandra, gal galėtumėte jau sustoti? Kaip ten bebūtų, užteks, aš jau turbūt baigiau. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kadangi yra labai daug pakeitimų, aišku, svarbu viską aptarti, tačiau reikia spėti visiems suteikti žodį iki 11.30. Labai ačiū, atsiprašau, kad nutraukiau. Toliau Eliai, socialistų frakcijos vardu. Penkias minutės. Aišku, čia Dublino pranešimas, žinau, kad visi gali kalbėti ilgai apie tai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų įnašą, noriu padėkoti, kad dar kartą pranešėjai Vikstrom už didžiulės pastangas ir darbą. Noriu trumpai pristatyti mūsų poziciją. Mūsų pakeitimų požiūris pagristas svarbiausių principų. Žmonės, kurie bėga nuo karo ir persikėjimo nebėga į konkrečią valstybę narę, bėga į Europos Sąjungą. Todėl Europos Sąjunga turi prisimti atsakomybę, e, veikti solidariai ir užtikrinti sąžiningą e, prieglopščio atsakomybės pasidalymą, kaip numatinta 78 ir 80 sutarčių straipsniuose. Šis parlamentas jau ne kartą didelę daugumą paprašė bendros Europos, bendro Europos sprendimo, kurio mums reikia ir kad e, mes dėrėt, mūsų nuostama dėrėtų e, su tuo, dėl ko esame vokėję, e, balsavę, reikės siekti tikros centralizuotos atstovybės ES lygmenį. Mes išbraukėme pirmos įvažiavimo šalies principą kaip svarbiausią Dublino sistemos principą. Nes Mes vietoj to kūrėme sistemą, kuri pagrįsta e, kriterijų hierarchija ir centralizuota nuolat, nuolatiniu paskirstimo mechanizmu, kuris atsižvelgia taip pat kiek įmanoma prasmingus e, prašymų patekėjų ryšius. Netinkamumo patikrinimas, kaip minėjo e, e, Vikstrom, gali sukurti pavojingą sistemą. E, Todėl reikia didžiausią prioritetą skirti šeimų susivienimui, nustatant e, šeimų sujungimo procedūrą, įskaitant ypač e, e, nepilnamečių atžvilgių. Taip pat reikia išplėsti šeimų apibriežti, kad geriau atsispindėtų sudėtinga tikrovė. Mes nepritarėme sankcijoms, kurias siūlo komisija, vietoj to mes siūlome logiką, kuri skatintų atitikti ir neskatintų antrinio judėjimo. Taip pat mes pritarėme principui, kuris reiškia nuolatinę atsakomybę. Mes išbraukėme finansinio solidarumo įnašą. Mes ne, nemanome, kad nėra būdo e, išsipirkti nuo solidarumo ir monetizuoti žmogaus teisės. Taip pat mes stipriname uh, nuostata dėl informacijos prašytojams ir e, parama nepilnamečiams ir jų procedūrinių teisų. Kaip ta sistema veiks? Pirmiausia, registracija pirmojo šalyje, lengva šeimų suvienimo procedūra, kaip siūlo Vikstram, kiti Dublino kriterijai, įskaitant galimybę sponsoriuoti kurią įtraukėme po sėkmingo Kanados pavyzdžio. Tam tikra organizacija gali priimti e, pabėgėlį, kol jo prašymas analizuojamas. Ir galiausiai e, atsakomybė būtų nulemiama per centrinį paskirstimo e, mechanizmą, įskaitant ryšius tarp e, prašytojų. Ankstesnį lankymas pratesnius ryšius šeimoje. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tuos ryšius, nes kiekviena valstybė narė turi atlikti savo darbą ir lengviau pradėti nuo žmonių, kurie turi tam tikrą ryšį su šalimi ir jos lengviau integruoti į jų visuomenę, o ne laukti automatinio paskirstimo. Kaip rašytojas yra sponsorius, galima tikėtis ir mažesnių išlaidų, Jeigu tokių ryšių nėra, ar valstybė narė atsisako juos svarstyti, tuomet automatinis paskirstimas būtų taikomas. Pasirenka tarp šešių valstybių narių, kurios e, yra toliausiai nuo atitinkamo kriterijaus, kriterijos skaičiaus e, pasiekimo. Kaip rašytojas pateikė neteisinga informacija apie valstybę narį esantį šeimos narį, arba jis nėra užsiregistravęs pirmoje šalyje ir išvažiavo į kitą šalį, tokiais atvejais, kaip siūlė Vikstrom, paskirstimas būtų automatiškai parinktas pagal sistemą atsitiktinai. Taip būtų eliminuojamas paskatos antriniam judėjimui ir tai sukurtume sąžiningą tvirtą Dublino sistemą. Mūsų pakeitimais mes bandome parodyti, kad kitoks Dublinas yra įmanomas, kita, kitokia sistema, kuri nebaudžia valstybių narių, kurios yra prie sąjungos sienų. Taigi, kreipiuosi jūs kolegos Tai trečią kartą Dublino reglamentas yra peržiūrimas. Ar galiausiai pataisysime jį? Ar galėsime galiausiai elgtis atsakingai, kai taryba to nedaro? Manau, kad mes turime sėstis prie savo ir su taryba dėl, ir pagėdinti ją, kad ji nerodo jokio noro išspręsti problemą. Reikia, kad sistema būtų tvari visiems Dabar reikia ne tik veiksmingą sistemą sukurti daug daugiau, mums reikia pademonstruoti piliečiams, kodėl e, reikalinga ES, kai, kaip sakė Cecilija, tie iššūkiai yra pasauliniai, europiniai ir ne viena valstybė narė negali nieko padaryti. Reikia padėti išgelbėti Europos projekto patikimumą ir aš lauksiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū, Eli. Ekar šešėlinis pranešėjas yra Daniel Dalton. Ačiū pirminkė. Noriu padėkoti Cecilijai ir šešėlinis pranešėjas už darbą, ypač Cecilijai. Pabandysiu paaiškinti mūsų kai kurios pakeitimus. Pirmiausia, norėjau užtikrinti, kad būtų tam tikras lakstumas tekste valstybės narėms, kad jūs galėtų e, priimti tuos pabėgėlius, kurie prašosi į tam tikrą valstybės narės priimti, tačiau tai būtų valstybės narės nuožiūra daroma. Be to, valstybės narės galėtų savanoriškai priimti žmonės, kad nebūtų veršiamas tai daryti. Tokiais atvejais pabėgėliai, ko gero, dažniau pasiliks toje šalyje, o ne norės dar važiuoti į kitą. Tačiau aš manau, kad taip pat svarbu yra, kad tai e, turėtų būti daroma, daroma kai vien prašytojas buvo jau paskirtas visiems nariai. Leisti prašytojams rinktis kiekvienu atveju gali paskatinti juos pavojingai keliauti per viduržemę jūrą, nes jie manys, kad galės pasirinkti šalį, kurią paklius. Todėl žmonės bus linkę labiau rizikuoti, kad pakliūtų į Europą. Manau, kad tai yra protingas požiūris. Aš taip pat pateisiu pakeitimų, kad pabrėžtume informacijos teikiamos prašytojams kokybę, kad jie būtų informuoti proceso metu apie savo teisės ir atsakomybę ir pareigas. Taip pat reikia išlaikyti priimtinumo patikrinimo nuostatas visoje pirmoje šalyje, kad būtų vengiama nereikalingų pervežimų, kas keltų spaudimą sistemai ir kai kurie prašytojai ilgai lauktų sprendimo. Aš taip pat pripažįstu, kad reikia užtikrinti, geria, užtikrinti geriausius vaikų interesus, jų apsaugą. Ir taip pat turi išlikti, laikyti tą lankstumą, gražinti nepilnamečius į pirmąją atvažiavimo šalį, kad jie atitinka jų e, interesus. Mes nenorime sukurti tokios situacijos, kuomet skatinami nepilnamečiai keliauti per Europą, tuomet jiems kiltų dar dėsnis pavojus dėl jų išnaudojimo, nepriešus. Na, dėl privalomo paskirstimo mechanizmo mano nuomonė nepasikeitė, aš nemanau, kad jis veiks ir aš pakeičiau pakeitimų dėl to, kad e, mechanizmas būtų savanoriškas, ir kad gairės turėtų, valstybės nariams būtų nustatytas e, skaičius kaip gairė, o ne privalomas skaičius. Ir kad jos savo nuožiūrę galėtų priimti tam tikrą skaičių pabėgėlių. Versti valstybės narės priimti nenustatytą prašytojų skaičių ir bausti jas už tai, jos, jos to nedaro, nesukūrus solidarumo Europoje. Ir pabėgėliai taip pat nesijaus e, laukiami, kai jie čia atvyksta. Manau, kad mes sutarėme dėl finansinių nuobaudų išbraukimo, nes tai yra per tai didelės nuobaudos ir neskatinis solidarumą tarp valstybių narių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad neturime tiesiog primesti kitos finansinės nuobaudos vietoj jos. Ir aš, mes to neremsime taip pat. Tačiau, kaip sakiau, dėkoju Sicilijai už iki šiol nuveiktą darbą ir dirbsime toliau siekdami užtikrinę, kad e, būtų pasiektas patenkinamas rezultatas. Ačiū. Ačiū. Toliau, pana Žan Lambert. Ačiū. Mūsų pozicija. Na, kaip ir kiti mes netekėme pakeitimų dėl tų dalykų, dėl kurių pritarėme pranešėjos pasiūlymams, tačiau kai kur mes norėjome šį beitą sustiprinti. Iš dalies tai yra klausimas dėl nuobaudų, prieimimo sąlygų panaikinimas ir panašiai, nes čia kalbame apie dalykus, ties kuriais bandome derinti su pagrindinėmis teisėmis. Taip pat labai svarbu atminti, kad, kad nors šiuo metu yra valstybių narių, kurios patiria didelį spaudimą taip pasikeitė, ateityje dar gali pasikeisti tokia situacija. Todėl žvelgiant į visą tai turime galvoti, turėdami tai galvoje. Ne tik turėti galvoje dabartinę situaciją, bet ir kad jį, tai, kad jie gali pasikeisti. O tie, kurie priešinasi solidarumo priemonėms, gali atsidurti tokioje padėtėje, kai jiems jų reikės. Todėl reikia ir galvoti apie tai, svarstant šį dokumentą. Dėl pakeitimų, kuriuos teikiame mes, noriu paminėti du, tris tokių pakeitimų rinkinius. Vienas skirtas yra šeimos apibrėžimui. Čia buvo sakoma, kad reikia užtikrinti, kad mums reikia vienodo požiūrį, tai kita vertus, šiuo metu turime prieimimo sąlygas taip pat, apie kurias kalbame. E, tai direktyva yra taip pat nauja redakcija Čia negalime liesti šeimos apibrėžimo. Ir turime būti atsargus, kad nepriimtume tokių sprendimų, nes naujos redakcijos pasiūlymą mes kai kurių dalykų negalime paliesti. Ir žvelgiant į šeimos apibriežtį, kai kalbam apie prieglaušio prašytojus, tai tai yra žmonės, kurie yra e, konkrečiose situacijose atsidūrė ir todėl turėtume žvelgti kaip ir komisija galvoti plačiau, ne tik apie šeimos apibriežtį. Ir vienas elementas, kurį čia pasiūlėme, yra tai. E, kai yra tam tikra partnerystė, tai gali prisijungti prie partnerio toje šalyje, kurioje tokias, toks santykis e, pripažįstamas. Ir jeigu toks santykis nėra pripažįstamas kažkokioje valstybėje narėje, jie turi teisę persikelti. Taigi, žvelgiant į asmenų ryšius, reikia nepamiršti to būtent. Taip pat mes manome, kad reikia išplėsti prasmingus ryšius už šeimos ribų. Nes mes iš tikrųjų manome, kad prieglaušio prašantis žmonės nebūtinai e, yra labdaros subjektai. Žmonės taip pat patys gali kažką savimi pasirūpinti. Jeigu mes manome, kad žmonės gali būti integruoti, gali gyventi savo gyvenime, kol galės ar negalės grįžti į savo kilmės šalį, tai klausimas dėl integravimo tampa svarbus. Valstybės narės labai daug apie tai kalba ir kai kurie jų siūlomi dalykai e, su tuo susiję, todėl turime tai pripažinti. Turime pakeitimų, kurie kalba apie platesnius ryšius negu šeima, apie profesijas, švietimą, kultūrinius ryšius. Ir tai padeda, padėtų žmonėms prisijungti prie bendruomenių ir ne vien tik valstybė narė turėtų kažką daryti. Ir kaip praeitėje mes remiame idėją, kad, kad žmonės galėtų judėti tam tikromis grupėmis. Nes e, žmonių nereikėtų dalyti kaip kortų. Reikėtų turėti galvoje ir bendruomenės, kaip tos bendruomenės galėtų paremti konkrečias grupės. Ir dar vienas rytis, kur mes remiame pranešėjos požiūrį, tai yra e, priimtinumo prieimimo procedūra. Mes manome, kad jeigu tą procedūrą primesime pirmosios šalies e, vyriausybei, tai jų našta gali pasidaryti tokia didelė, kad perskirstimo mechanizmas nepradės veikti. Vėlgi, dėl solidarumo mechanizmo mes pateikėme pakeitimų, kurie, kurios E, pervėmė iš pagrindinių teisų agentūros darbo e, susijusios su prieglaušio prašytojais. Žinome, kad tik e, kai kuriuose valstybės narėse pirmieji sprendimai dažnai užginčiami. Mes norime tokio proceso, kad viskas veiktų veiksmingiau ir greičiau. Ačiū. Now, uh, Mr... Dėkuoju toliau ponas Kurau, kuris pakeičia Ferrarą. Ačiū, pirmininkė, aš pakeičiu kolegę Laurą Ferrarą. Tai iš tiesų klausimas, kurį mes bandome nagrinėti techniškai ir ne tik politinę prasme. Dublino reglamento reformai būtina politinė Europos institucijų valia. Mes pateikėme keletą pakeitimų, kuriuose e, išdėstėme mūsų poziciją dėl šio reglamento. Pavyzdžiui, norime išbraukti kriterijų, pagal kurį yra įmanoma išnagrinėti prašymą toje valstybėje narėje, kuri, um, į kurią at, patenka pirmiausia prašymas. Mes e, jį keičiame į tą kriterijų, pagal kurį e, ta valstybė nagrinėja prašymą, kurioje yra prašytojas. Taip pat e, kalbame apie šeimos brandolio apibriešti, taip pat šeimos susijungimą, taip pat norime perkelti prašytoją į tą valstybę, kurioje yra e, įsikūrusi jo šeima. Priešingų atveju e, turėtų galioti e, prašytojo perkelimas į bet kokią valstybę narę. Tai turėtų būti privaloma visoms valstybėms narėms. To kol kas atrodo šiame e, reglamente nebuvo yra kvotos mechanizmas, kuris e, atsižvelgia į gyventojų skaičių valstybė narėje, bet mes pridėjome bedarbių skaičių valstybė narėje. Komisija siūlė tokį skaičiavimo metodą, e, kuris e, turi savo kriterijus, tuo tarpu mes pridėjome tam tikrus kultūrinius kriterijus ir e, religinius kriterijus, kaip ir pranešėja mes kalbame apie struktūrinių fondų paramą, ypač toms valstybėms narėms, kurios atsisako perkelti prašytojus e, arba juos priimti. Toliau dėl pranešėjos Vikstrom pozicijos, kad uh, atsakomybės kriterijaus nustatymas pirmiausia yra taikomas tai šaliai, į kurią atvyko prašytojas, mūsų supratimu yra neprimtinas. Toliau dėl prašytojų paskirstimo, tai mes manome turėtų būti sumažinti e, tie reikalavimai nes e, šalis, kuriuose yra daugiausia prašymų, e, jau nesusidaroja su tų prašymų e, skaičiumi, todėl šitas kriterijus nepasiteisino. Kiekvienos valstybės atskiros sistemos irgi neveikia, jos galiojo daugelį metų, bet tai iš tiesų yra tik tai būdas išvengti atsakomybės. Nenorime tokios situacijos, kuomet e, net kelių šimtų pabėgėlių to šalis nenori priimti. Tokia situacija neprimtina. Šiaip mes esame pasiruošę padėti pranešėjai patobulinti mūsų poziciją, kad jinai būtų tikrai konkreti, ir kad jos valstybės narės laikytųsi. Mes norime, kad tikrai mūsų parlamento pozicija būtų patikima. Ačiū. Kągi, ačiū. Mes baigiame šešėlinių pranešėjų e, nuomonių klausytis ir dabar perėsime tiesiog prie parlamento narių ponas Lenarts. Gaila, kad e, nagrinėjame šį pasiūlymą. Tiek e, daug buvo kalbėta apie solidarumą. Mums jo trūksta. Aš nepasisakau už tą privalomą paskirstimą, už kvotas. Per pastarosius metus aišku, kad jeigu viską paliekame savygai, savanoriškam principui, tai niekas ir neveikia. Atsakomybės pasidalinimas ES lygiu turi būti efektyvus. Man kyla toks gal ir kvailokas klausimas. Kai kalbame apie šitą schemą, tai šitų perkeliamų asmenų skaičius turėtų būti pridėtas prie tartutinė apsau, tartutinės apsaugos prašančių asmenų skaičius. Tuomet statistika keičiasi. Būtų labai įdomu, jeigu komisija tai pakomentuotų. Galbūt tai yra ir hipotetinė situacija, sakykime, Vengrija bus kitais metais rinkimais ir Vengrija nusprendžia, kad 200 E, turi būti, 200 tūkstančių yra, turi būti perkelti į Vengriją. Ar tai bus privalomas sprendimas ar ne? Aš sutinku, kad perkelimas turi vykti sklandžiai, bet e, kokiu būdu tai bus padaroma yra neaišku. Trūksta teisinio iškumo. Norėtųsi to labiau iš komisijos. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis ponui Radovui. Ačiū pirmininkė. Europos komisija tikrai turėjo puikią progą pakeisti prieglošio politiką Europos Sąjungoje. Europos parlamentas to prašo jau ilgą laiką. Norime tokios sistemos, kuri būtų palanki prieglopšio prašytojams, bet taip pat ir valstybėms narėms, kurios yra mm, prie išorinės ES sienos. Deja, komisija savo darbo netliko. Mes pra, pateikėme pakeitimus, kurie būtų palankus prie išorinės sienos esančioms valstybėms - Graikijai, Italijai, Bulgarijai kurios neturėtų būti užverstos tų prašymų ir kurios jos privalo išnagrinėti. Mes norime pabrėžti štai tokį dalyką. Migrantai neturėtų būti išsiusti į pirmąją prieimimo šalį. Suprantu, kad kitos šalis nerimauja dėl tos antrinės migracijos, bet keturios ar penkios šalis negali um, prisimti visos naštos, kai kitos šalis net atsisako priimti pabėgėlius arba gauti pagalbą. Todėl aš tik primenu pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, kad e, mes turime dėkti tikrai efektyvę, veiksmingą e, sistemą ir padėti valstybėms, kurios e, dabar neša didžiausią naštą. Mes turime keisti tą sistemą, ypač dabar, kai patirime tokius didelius mm, migracijos srautus. Pone Jusiminova. Pirmiausia, noriu padėkoti Cecilijai Vikstram, kuri dirbo prie tokio sudėtingo klausimo. Mes šiame komitete nekartą kalbėjome apie tai, kad reikia peržiūrėti ir keisti Dublino reglamentą, nes jisai tiesiog nebetitinka dabartinių gyvenimo realių. Turime kalbėti apie tos šalies atsakomybę, kurie, į kurią migrantai pateko pirmiausia, nes jos patiria tiesiog nebeproporcingą e, spaudimą, tai yra Graikija, Italija ir kitos šalis. Europos bendra Europos prieglupščio politika ir Šengeno sistema jau nepasiteisina. Todėl tos taisyklės, kurios turės įsigalioti, pabrėž tą atsakomybės pasidalinimą. Kalbu kaip e, vienos šalies pilietė, kuri ypač kenčia dėl migrantų būtent tokių valstybių geografinė padėtis turi nulemti e, sprendimus, nes valstybės esančios kontinento e, vidury tikrai nesusiduria su tokiais migracijos mastais. Todėl tos periferinės šalis turėtų gauti paramą, jeigu atsirastų tokių uh, ne numatytų migrantų srautų. Priešingų atveju prieglošio politika e, nepasiteisina ir tiesiog griūna. Turime kalbėti apie teisingumo priemonės ir taip pat ir prevencinės priemonės, leidžiančios kovoti su tokiomis e, atsitiktinėmis perkelimo situacijomis. Taip pat, kai prieglošio prašymas buvo atmestas ir migrantas gražinamas į trečiąją šalį, tai ta šalis, kurią nagrinėjo prašymą, turėtų jau užbaigti procedūrą, nes jinai patenkino visus reikalavimus ir jinai jau nebėra atsakinga už jokius klausimų nagrinėjimus. Paskutinis kalbėtojas, ponė Kinga. Aš manau, kad mes turime suvokti, jog kalbėdami apie Dublino reformą, mes iš tiesų žengėme žingsnį į priekį ir nepraleiskime tokios progos. Šiandien turime tą atsakomybę ir progą iš esmės pakeisti Dublino reglamentą. Deja, konstatuoju, kad mes to nesuvokėme. Mes galėjome, matome, kad pasiūlymas toli siekiantis. Mes kaip parlamentas galime tikrai atliepti į piliečių poreikius. Ir daugelis vyriausybių tiesiog atvedė prie krizės, netaikydami Dublino reglamento. Todėl mes negalime apsiriboti vien tik tai e, kosmetiniais pakeitimais. Turime viską pakeisti iš esmės. Ir parlamentas turėtų pateikti ryštingesnį pasiūlymą ir privalome įtraukti valstybės narės, siekdami šio tikslo. Solidarimo principas jau yra numatytas mūsų sutartise, tačiau jisai nėra taikomas. Turime ieškoti naujo Dublino reglamento sprendimo ir įpareigoti valstybės laikytis solidarumo principų. Antai pernai mes patvirtinome rezoliuciją dėl holistinio požiūrio ir centrinės sistemos centralizuotos sistemos. Ir aš tą palaikau, nes bet kokie šio pasiūlymo pakeitimai turi būti e, prisidėti prie centralizuotos sistemos kūrimo, nes priešingų atvejų migracijos mes nesustabdysime. Turiu pripažinti, kad mes turime ieškoti bet kokio būdo sprendimui surasti. Nepakanka vien tik tai legal, legalios migracijos sprendimų. Turime užtikrinti apsaugą tiems, kuriems jo, jos reikia. Mes turime tokią atsakomybę, yra tokia proga ir kaip parlamentas negalime tos progos praleisti. Ačiū. Ir toliau paskutinė kalbėtoja, ponia Gabrielė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, aš irgi savo ruoštų norėčiau padėkoti už e, pranešėjos nu, nuveiktą darbą, nes mes tikrai suvokime, kaip nėra lengva nagrinėti tuos klausimus. Aš pati pasisakau už konstruktyvų darbą reformuojant Dublino reglamentą, už atsakomybės pasidalinimą, už ES vertybių įtvirtinimą. Tai neturi būti vien tik tai raidė popierėje, tai turi būti praktika. Ir mes pasiūlėme pakeitimų, norėdami, kad valstybės narės, kurios yra prie išorinės ES sienos, būtų remiamos bei palaikomos, nes jos susiduria su didžiausiomis problemomis. Penki pastebėjimai norint apibriežti kompetitingos valstybės statusą, e, reikia pasakyti, kad jinai yra ta valstybė, kurioje pateikiamas pirmasis prašymas. Mes matėme, kad bendra prieglopščio Europos, Europoje politika tarsi įstrigo dėl to principo. Norint didesnio teisingumo, norime, kad atsakinga valstybė būtų ta, kuri nagrinėja prašymą, o ne ta, kuri, į kurią pirmiausia patenka prašytojas. Ir jinai tokia turi išlikti net ir tokiu atveju, jeigu prašytojas išvyksta ilgams. Mes norime, kad kompetitingos, narėms, kompetitingos narės statusas būtų sustatomas tokiu atveju, jeigu prašytojas išvyksta iš šalies. Uh, Toliau e, dėl e, korekcinio mechanizmo, tai mes e, norime konstruktyvesnio požiūrio, kad būtų pakeista 150 procentų rodiklis, nes finansinės atsakomybės arba pasidalinimo požiūris dėja nepasiteisino. Mes norime, kad šita finansinės atsakomybės nuostata būtų išbraukta, nes valstybės narės turi turėti teisę atmesti prašymą, jeigu yra grėsmė šalies saugumui. Ir paskutinis pastebėjimas, kuomet yra prasidėjusi atvykimo ar išvykimo procedūra, nagrinėjimo procedūra, tai čia mes kalbame apie tą mechanizmą, kuris gali užkirsti kelią antriniai migracijai. Todėl tuo tikslu siūlau, kad kai prašymas patikimas šalies teritorijoje, turėtų būti palikta galimybė patikrinti to e, kandidato e, tapatybę, nustatyti jo e, motyvus, Tai turėtų atlikti tą pati valstybė narė. Taigi noriu padėkoti kolegoms, mums teks dar padirbėti, ieškant kompromisu, bet esu įsitikinusi, kad jeigu mes imsimės bendrų veiksmų, tai tik tai tokiu būdu mes galėsime įveikti dabartinę migrantų krizę. Tam turime visas prielaidas. Ačiū. Uh, now before, uh, before I... Na, prieš <clears throat> suteikdama žodį pranešiai norėčiau dar suteikti galimybę pasisakyti komisijai. Vidaus reikalų generalinis direktoratas pirmiausiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Vikstram, už gerai apgalvotą pranešimo projektą, kurį jį pristatė prieš porą savaičių. Ir taip pat padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie pateikė per tūkstantį pakeitimų dėl komisijos pasiūlymo. Tai rodo ne tik, kad reglamentas yra pakankamai sudėtingas, bet taip pat rodo, kad jis yra svarbus. Komisija šiuo metu labai atidžiai analizuoja siūlomus pakeitimus ir, aišku, laukia galutinės, galutinio pranešimo projekto varianto. Prieš vienerius metus komisija paskelbė savo komunikatą, kuriame labai sąžiningai nurodyti visi prieglopšio sistemos trūkumai, ypač Dublino sistemos trūkumai. Jie atsirado dėl to, kad pati sistema sukurta tokia, o ne kitokia. Kitas dalykas, kad labai išaugo migrantų srautai ir taisyklės um, netenkina susidariusios padėties. Atskirų problemų sukėlė tokie dalykai kaip atsakomybės perdavimas, uh, kuri o tai įmanoma esant tam tikroms aplinkybėms. Ir kitas dalykas, kita blogybė, tai, kad <clears throat> priešakinių linijų valstybės susidūrė su labai sudėtingomis problemomis. Dar padėti blogina antrinis judėjimas, migrantų antrinis judėjimas tarp valstybių narių, kurį mes stebime pastaruosius keletą metų. Komisija padarė išvadą, kad galiuojantis reglamentas tikrai nebetinka, kad reikia jį reformuoti. Ir todėl ėmėsi naujo pasiūlymo, kuriame keletas naujovių. Kai kas sutampa su komiteto nuomonė, dėl kai kurių elementų iki šiol darasi taryba, bet mes norėtume, kad valstybėms narėms, kur, kurias atvyksta labai daug pabėgėlių, palengvėtų gyvenimas, nes esame numatę tokį dalyką, kad viršius tam tikrą skaičių valstybės narės gali atsisakyti priimti pabėgėlius ar e, pagalbos prašytojus. Dar vienas dalykas tai yra e, finansavimas. Šis klausimas buvo aptariamas pačiu aukščiausiu lygiu ir po visų diskusijų mes labai tikimės, kad taryboje pavyks susitarti, surasti bendrą nuomonę. Ir tada jau prasidės dėrybos tarp parlamento ir tarybos. Galutinis rezultatas, kokio siekiame, tai veikianti tvari sistema. Bet norint ją sukurti, visi turi būti pasirengę kompromisams. Ir komisija tiki, kad sistema bus sukurta. Ir dar trumpai noriu atsakyti ponui Leinartui, nes jis um, uždavė labai konkretų klausimą. Teisingai pastebėta, kad komisijos pasiūlyme siūloma, kad valstybei tenkanti našta atspindėtų ne tik tai prieglopšio prašytojų prašymų skaičių, bet taip pat ir apriepto tuos, kuriuos valstybė narė, narė įsipareigoja perkelti savo teritoriją ir kad tai ir kad apriektų asmenys, kuriems reikalinga suteikti tarptautinį prieglobstą. Kita vertus, reikia skatinti valstybės narės dalyvauti perkelimo ES programą, o ne atgrasyti jas. Ir galiu patikinti poną Lenartą, kad komisija tikrai siekia, jog sistema būtų tokia, kuri leistų valstybei nariai pačiai priimti sprendimą dėl labai didelio uh, asmenų perkelimo į jos teritoriją, o tada jau būtų tik tai svartomas tarptautinės apsaugos klausimas. Kita vertus, komisija pateikė savo pasiūlymą dar perkelimo ES sistemą ir kada visas tri, visus tris pasiūlymus jūs vertinate kartu, tai tada visiškai aišku, kad scenarius, kurį e, siūlė ponas Lertas, tikrai nėra įmanomas. Ačiū. Toliau ponia Abela, pirmininkaujančios Maltos atstovė. Ačiū ponia pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai, taip pat šešėliniams pranešėjams ir parlamento nariams už visą tą darbą, kuris leidžia pasiekti pažangos, darantis dėl Dublino naujos redakcijos reglamento. Aš jau minėjau, kokiu, kokiais principais mes vadovaujamės analizuotami šį pasiūlymą taryboje, bet pasižymėjau frakcijų pageidavimus, frakcijų pastabas ir perduosiu jas tarybai, kad taryba apsvarstytų. Pirmininkė, ačiū. Na, dabar manau, kad galima padaryti jau ir apibendrinimą. Cecilija, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti kolegos, kad visai nenustabau išgirdusi tai, ką jūs sakėte. Argi nekeista, kad aš nenustabau. Tai rodo, kad mes, aišku, veikiame vieningai, veikiame kaip komanda ir kad sugebėsime parengti kompromisinių pakeitimų variantus. Ir noriu patikinti kolegas, kurie nedalyvauja mano komandoje e, darantis, kad tikrai reikia parengti solidarumo principais pagristą dokumentą. Mes esame e, tikri, kad reikia palengvinti uh, E, gyvenimą tų valstybių narių, kurios atsidūrė priešakinėse migracijos rautų linijose. Ir mes turime reaguoti kaip, reagu, e, kaip europiečiai. O tą padaryti galėsime tik tai veikdami kartu ir bendradarbiautami. Ir ponas Lenras labai teisingai apibūdino problemą. Taip, mes e, bandėme įvairią savanoriškumo programas ir taip toliau, bet nieks nepasiteisino. Todėl dabar reikia žengti toliau. Reikia ieškoti, kaip galima sąžiningai padalyti naštą valstybėms narėms. Ir mes kažkiek um, atsižvelgėme į, pavyzdžiui, tas problemas, kurias iškėlė Bulgarijos kolega. Taip galima sumažinti nuo 120 iki 100, kaip aš siūlau, procentų prieimimo kriterijų apimti. Bet nepamirškite ir vienas aplinkybės, kurios buvo iki krizės ir visai kita padėtis, kai ištiko krizė. Bet aš svarbiausia noriu pasakyti štai ką. Reikalinga sistema, kuri būtų neutrali. Šiandien būtent Italija ir Graikija susiduria su didžiausiomis problemomis. O ateityje tai didžiausios problemos gali užgulti Lenkiją arba Lietuvą, nieks nežino. Gali užgulti Kiprą, kuris netaip jau labai nutolęs nuo mm, migrantų kelių. Taigi, padėtis, kuri susiklostė 15 metais, nebūtinai ten e, išliks. Gali susiklostyti visai kitokia padėtis, todėl mums reikia kurti sistemą, kuri būtų tvirta, atspari besikeičiančioms aspi, aplinkybėms ir kurią būtų įmanoma taikyti praktikoje. Aš manau, kad būtent dabar mes turime tokią unikalią galimybę pakeisti sistemą, nes um, labai daug kas pastatyti ant kortos. Ir pirmiausia, ant kortos pastatytas ES patikimumas. Todėl turime rimtai padirbėti. O baigdama noriu padėkoti e, šešėlinės pranešėjams ir jums visiems. Ir padėkoti už pastangas, už atsistus pakeitimus O dabar mes grįžtame kalėdų atostogų, o atsiprašau, ne kalėdų, o Velykų atostogų. Taigi, mes per Velykas patostogausime, kvėpsimės įkvėpimo skaitydami gerus, geras knygas ir tikiu, kad po Velykų atostogų grįšime dar labiau pasirengę kartu dirbti. Taigi visiems gerų Velykų atostogų. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už jūsų linkėjimus. O dabar galime pereiti prie kito klausimo. 15 darbo atvarkės punktas. Tai yra ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo sudarimas, siekiant taikyti tarptautinės apsaugos suteikimą ir panaikinimo bendrą tvarką. Kolegos, Taigi, kaip aš jau sakiau, dabar mes turėtume kalbėti apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl šio bendro kilmės, saugių kilmės šalių sąrašo. Ir pranešėja Silvija Gulime bei e, pirmininkaujančios Maltos atstovai pasisakysiu. Žinote, kad įvyko keletas raito susitikimų, e, šešėlinių pranešėjų posėdžiai, techniniai e, posėdžiai ir per pastaruosius mėnesius labai didelis darbas atliktas. Todėl kinustebino tarybos infor, pranešimas, kad jie ketina sustabdyti šio pasiūlymo svarstamą ir viską svarstyti, kai prasidės trejato dėrybos dėl bent prieglopščio procedūros reglamento. Na, Libė komitetas tikrai apgailistauja kad priimtas toks sprendimas, nes tokiu būdu nesilaikoma tarp institucinio susitarimo nuostatų ir, aišku, tai nėra įprastinė praktika. Dabar ponė Gulame paaiškins savo poziciją ir, aišku, pirmiausia, suteiksiu žodį jai pranešėjai, o toliau jau pirmininkaujančiai Maltai pirmininkaujančios Maltos atstoviai bei kitiems komiteto noriams, kurie norės pasisakyti. Pone Guliume. Na, pirmiausia, norėčiau pateikti diskusijų būklę, diskusijų, kurios vyksta dėl šio saugių šalių sąrašo. Kaip žinote, valstybės susiduria su tam tikromis teisėkros kliūtimis, kai kalbama apie pasiūlymus dėl prieglopšio. Ir dėl to, kokį poveikį šis dokumentas turi jo turiniui ir metodui. Noriu priminti, kad mes formalizavome savo poziciją 16 metų e, Liepos mėnesį ir kaip jūs minėjote, ponia pirmininkė, diskusijos su taryba E, įgavo tokią formą, kad buvo numatyta e, sudaryti sąrašą šalių, kurios yra saugios Albanija, Makedonija, Lietkalnyje, Serbija ir Turkija. Noriu priminti, kad teminis požiūris buvo skirtas e, šio sąrašo architektūrai rengti ir remiantis keturiais principais, principais tarp tai ryšys tarp nacionalinių ir europinių sąrašų, metodika paskirsti šalį kaip saugios, saugia klinė šalė, numatant mechanizmą suspenduoti šalį, išbraukti sąrašo, jeigu situacija pasikeičia. Ir taip pat prielušio prašytojų žmogaus teisų aspektus. Suregina tris šešėlinių pranešėjų posėdžius, du trialogus. Ir diskusija pasistumė dėl metodikos, kaip e, pas, šalį įtraukti į saugių šalių sąrašą ir dėl suspendavimo mechanizmo. Tai koks mechanizmas? būtų taikomas, jeigu šalis būtų, kad šalis būtų paskelbta jau nesaugia. Ir Na, kitais klausimais diskusijos buksavo. Na, priešingai parlamento pozicijai taryba nori išlaikyti neribotą laiką skirtumą tarp nacionalinių sąrašų ir europinių sąrašų. diskusijos nebuvo labai vaisingos dėl e, pagrindinių teisių, nes neatsižvelgiama į šio sąrašo poveikį procedūroms. Man ir šešėliams pranešėjams, kurie man padėjo dirbti, noriu Jums padėkoti mums atrodo sunku įsivaizduoti Europinio sąrašo sukūrimą, nekalbant apie procedūrinės pasakmes prašytojams. Tai yra labai svarbu, aš noriu pasakyti, kad kolegos, kurie dirba su kitais klausimais, tai tas sąrašas saugių šalių sąrašų yra privalomas dalykas valstybės narėms mes komitete norėjome, patvirtinome 16 metų Liepos mėnesį, patvirtinome subalansuotą sistemą dėl e, žmonių apsaugos, prašytojų žmogaus teisų apsaugos ir matome, kad diskusijos tuomet jau buvo komplikuotas, tačiau matome, kad prievalšio biuro ataskaitos e, paskelbimas taip pat buvo svarbus vasario mėnesį. E, ją gavome, nes be rimto vertinimo, aišku, negalima dirbti toliau ir sudaryti jokių sąrašų. Ataskaita yra labai sudėtinga e, ir labai tiksliai priemonė mūsų darbui paremti. Dėl turinio aš manau, kad nėra jokių prieštaringumų, išskyrus dėl vienos šalies, būtent Turkijos. Ir siekiant sudarimo dėl teksto galimybės e, atrodo tampa vis menkesnės. Ir diskusijos toliau gali pakengti ir stipriai parlamento pozicijai. Mes norime su šiandienis pranešėjais baigti mm, diskusiją, mm, konstatuodami, kad negalime pasiekti tolesnios pažangos ir šių metų kovo mėnesį prinkauti valstybė pranešė, kad valstybės narys nenori toliau diskutuoti dėl to ir perina prie diskusijų dėl procedūrų reglamento. Kaip ten būtų, birvinkaujantį valstybę pranešė. Jeigu diskusijos ir ten nepasistumės į priekį, tai grįšime prie reglamento dėl saugių valstybių sąrašo. Taigi pamatysime, kaip čia bus. Na ir pabaigai, kadangi akivaizdu, kad neįmanoma kol kas pasiekti geresnio rezultato, reikia e, teikti prioritetą mūsų pozicijų išlaikymui Ir dabar reikia pabrėžti, kad šis darbo parlamentas būtų paskelbtas viešai ir kas jau padaryta. Ir siekti, kad mūsų kolegė Ferrara su savo šešėlių pranešėjų komanda pasinaudotų to dokumentu, kalbantis e, su taryba toliau dėl saugių šalių sąrašo. Mes su ją esame dirbame labai glaučiai ir būsime budrus ateityje. Ir pabaigai norėčiau padėkoti šelnių, šelnių pranešėjų komandai, kurie padėjo man dirbti ir mano frakcijos asistentams e, visame šiame darbe ir darybose. Taigi tiek apie šį dokumentą. Thanks, uh, like... Ačiū. Žodis Anai Abelai, kuri atstovauja pirmininkaujančią valstybę Maltą. Ačiū pirmininkė, mes pamėginsime paaiškinti tarybos poziciją šiuo svarbiu klausimu. Pirmia, pradžioje noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams bei Slovakijai, kuri dalyvavo trialoge. Nepaisant to, kad dėrybos sustrigo dėl svarbių klausimų ir dėl to, kad komisija 16 e, metais patvirtino procedūros reglamentą, dėja, saugių kilmės šalių sąrašo sudarimas dabartinėje direktyvoje ir taip pat plačiame kontekste e, buksuoja. Šių metų pradžioje, kaip paaiškino pranešėja, susisiekiau su pačia pranešėja, kuomet bandėme susitarti dėl dviejų pagrindinių klausimų. Tai yra dėl metodo ir dėl sustabdymo procedūros. Aš priemiau pranešėjos kvietimą pratesti diskusijas ir tuomet metu buvo nuspręsta diskusijas tęsti dėl saugių kilmės šalių sąrašo sudarimo pagal numatytą procedūrą. Ir tuomet mes išplėtėme diskusijas platesnėme prieglopšio sistemos reformos kontekste. Turėdama tarybos mandatą, aš kreipiausi į pranešėją ir į šešėlinę pranešėją Ferrarą, paaiškindama, kad mes gavome mandatą sustabdyti diskusijas dėl šio klausimo ir tikimės, kad tos diskusijos bus pratestos diskutuojant dėl prieglošio politikos. Jeigu bus nuspręsta, tai tas sprendimas galės būti keičiamas. Aš suvokiu, kokią poziciją išsakė pranešėja ir tą poziciją aš pasižymėjau ir perdusiu tarybos atitinkamoms darbo grupėms. Ačiū. Šešėlinių pranešėjų nėra. Tuomet žodis suteikiamas ponai Mecarai. Ačiū. Aš atstovauju Rašydą Dati, kuri yra atsakinga už šio klausimo nagrinėjimą. Saugių šalių sąrašas yra vienas iš e, instrumentų kovojant su migrantų srautų antplūdžiu. Mes e, tikrai apgailestaujame, kad e, nebuvo pasiektas susitarimas dėl šio svarbaus klausimo. Mes dabar norime kliautis tomis, tais kolegomis, kurie dirba prie šio sudėtingo instrumento. Ir norime pabrėžti, kad šita neįprasta procedūra kelia keletą klausimų. Kaip bus rengiamas šitas sąrašas, kuomet dar vyksta dėrybos dėl procedūros reglamento? Kaip e, pranešėja šio klausimo Rašida Daty yra įsipareigojusi dirbti ir toliau prie šio dosie ir įtraukti visus frakcijos kolegas. Šio klausimų nagrinėjimą. Ačiū ponė Metsolai, toliau ponė Kianga. Ačiū, aš visiškai galiu pritarti Silvijai išsakytoms mintims, analizai. Neįmanoma diskutuoti dėl šio reglamento, neaptariant žmogaus teisių srities. Mano supratimo tai yra taip svarbu, kad mes negalime diskutuoti pradžioje neapibrėžiant kriterijų ir neįvardijant konkrečių šalių, nes kai kurios valstybės, pavyzdžiui, minėtos valstybės Turkija, nuolat pažeidinėja žmogaus teises, nuolat pažeidžia pamatines teises ir dėl to ją įtraukti į saugių kilmės šalių sąrašą yra abejotinas žingsnis. Todėl aš galiu palaikyti kolegės pateiktą pasiūlymą ir labai tikiuosi, kad toliau vykstant diskusijoms dėl procedūro direktyvos mes galime pasiekti pažangos. Bet koks politinis projektas turėtų remtis pirmiausia žmogaus teisėmis ir pagarba joms. Ačiū, dabar kreipiuosi į komisiją, ar jinai turėtų kokiu nors e, komentaru. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Komisija ir toliau laikosi savo pasiūlymo, dabar jau parlamentui ir tarybai tenka užduotis apsispręsti, kaip jie ketina dirbti toliau. ponia Albijol. Ačiū. Pirmininkė, saugių kilmės šalių sąrašo sudarimas yra reikalingas naujam ES prieglošio politikos modeliui įgyvendinti. Kol kas sąrašo mes neturime, bet turime pavyzdžių, kaip elgesi komisija iki šiol. Turime minėję Turkiją. Turkija buvo laikoma saugia valstybė, bet jau sulaukia dešimties metų vaikai yra verčiami dirbti tekstilės fabrikuose. Taip pat Afganistanas. E, negali būti laikomas saugia valstybė, kuri kenčia nuo smurto protrukių. Taigi Europos komisijos pastangos įvardinti tas konkrečias šalis yra būdas išvengti e, įsipareigojimų pagal tartutinę teisę. Saugios šalies savoka yra neaiškiai apibriešta. Todėl mes visiškai prieštaraujame tai saugios kilmės šalies savokai. Ir tos sąrašo sudarimas neturėtų prieštarauti tartutiniams įsipareigojimams pagal Ženevos konvenciją. Ačiū, kreipiuosi į pranešėją. Ar jinai norėtų pasakyti pabaigo žodį šiuose diskusijose. Taip, aš pabaigai turiu pasakyti tris pastebėjimus. Pirmiausia, klaida. Mes turime vengti bet kokių klaidų, klaidingų savokų ar tiesiog strateginių klaidų. Ir man atrodo, kad nesiplečiant galima pastebėti tam tikrų tiesiog strateginių klaidų rengiant uh, šį e, pranešimą. Ir kitas dalykas tai yra atsitraukimas. Mes negalime atsitraukti. Ir galiausiai trečias dalykas yra ryštas. Dėl procedūros direktyvos e, e, dirbanti komanda bus lygiai taip pat ryštingai nusiteikusi, kaip ir prie šio dusie dirbanti komanda. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ačiū už jūsų pasisakymus, diskusijos buvo pakankamai įdomios. Dabar perėsime prie 16 darbo tvarkės punkto. Šešioliktų metų Liepos penktą dieną Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl tarybos sprendimo ES pagrindinių teisų agentūros 18-22 metų daugiametės programos. Šita daugiametė programa yra tvirtinama kas penkerius metus ir jinai e, apibrėžia agentūrų veiklą. Vasario 28 dieną taryba patvirtino sprendimą, kuris pagal 52 sutarties straipsnį dar turėjo būti tvirtintas parlamento. Buvo taryba pristačiusi savo uh, sprendimo projektą ir šiandieną ponia Minar kaip tik ir pristatys savo uh, rekomendacijų projektą. Žodis poniai Mlinar. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Maltai, pirmininkaujančiai Maltai ir komisijai už bendradarbiavimą. Taip pat dėkoju ir šešėliniam pranešėjams. Kaip buvo paminėta ir kitomis progomis, aš tikrai labai apgailestauju, kad taryboje nebuvo pasiektas susitarimas dėl to, kad būtina įtraukti policijos ir teisės saugų bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose į šią daugiametę programą. Policijos ir teismų bendradarbiavimo įtraukimas ne tik atspindi konkrečius poreikius, bet ir leidžia agentūrai E, išsamei įsianalizuoti savo vykdamas iniciatyvas ir veiklą susijusią su žmogaus teisėmis. Taip pat buvo siūstas signalas, kad ES svarbios žmogaus teisės ir svarbu į policijos bei teismų bendradarbiavimas baudžiamosiuose bylose. E, tiek piliečiai, tiek žmogaus teisų e, apsaugos asociacijos to pagydavo. Tačiau pradant nuo 18 metų daugiametės programuose numatyta, kad agentūros gali veikti tik tai gavusios institucijų pritarimo, bet ne savo iniciatyvą. To reikėtų vengti. Norint sustabdyti tokį e, mechanizmą ir nesustabdant e, agentūrų veiklos, kviečiu, kad mes su taryba susitartume e, ir pamastytume, kaip mes galėtume paskatinti agentūrų darbą ir pirmiausia, išbraukti nuorodą į Europos institucijas, bet e, paliktume ES nuorodą. Toliau, Turime išplėsti agentūrų kompetencijas, ypač pirmojo ramšio klausimams nagrinėti ir trečia, pas... sustiprinti agentūrų funkcionavimo procedūras. Taryba ir komisija taip pat buvo pakviestos parengti deklaracijas prie tarybos sprendimų. Turiu informuoti šešėlinius pranešėjus ir taip pat paprašyti jų paramos, kuomet bus rengiama parlamento mini plenarinė sesija. Tai prisidės prie mūsų darbo. Ačiū. Dabar prašysiu komisijos atstovės nuomonės. Pone Gringa. Thank you, Chair. Ačiū, pane pirmininkė. Galiu padaryti tokį pareiškimą komisijos vardu. Komisija apgailestauja, kad nepasiektas susitarimas dėl pasiūlytų teminių sričių įtraukimo, tai yra policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, numatant e, daugiametą programą. Komisija norėtų priminti, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai policijos ir teisminis bendradarbiavimas būdžiamosiose bylose tapo neatsiejama mūsų teisės teisino dalimi, priklausomai nuo, vadovaujantis dar ir to, kad pagal tarybos reglamentą 168-2007 metų, tai priklauso ES kompetencijai. ES pagrindinių teisų agentūros daugiamatė programa 18-22 metams apriepia visus įprastinius uždavinius ir priklausomai nuo pateiktų prašymų pagal penkto straipsnio trečią dalį agentūra veikia gavusi atitinkamų institucijų prašymą. Tačiau galvojant apie e, e, tai, kas 17 metais bus atliktas agentūros veiklos veiksmingumo tyrimas ir atitinkama ataskaita gaus parlamentas, ekonomikos socialinių reikalų komitetas, regionų komitetas ir taryba. Ir nebijotinai ataskaita bus paskelbta vieša. Po to, gavusi atitinkamus komentarus ir pastabas, komisija gali e, imtis um, reglamento pakeitimų, jeigu tai reikalinga. Tokią galimybę numato reglamento trečiasis straipsnis. Ačiū. Ačiū. Toliau noriu suteikti žodį Katrinai Mizikrima iš e, atstovaujant kurie atstovauja pirmininkaujančiai Maltai. Ačiū. Pirmininkaujančios Maltos vardu noriu padėkoti ir pranešėjai, ir uh, pirmininkai. Ir uh, padaryti pareiškimą vadovaujantis 2017 metų reglamentu 168, konkrečiai jo 30 straipsnio tyčios dalies ketvirtą punktų. Tai kai, e, kaip teisingai pastebėjo ir komisija, 31 straipsnio antroje dalyje yra nurodyta, kad komisija turi įvertinti padėtį, parengti ataskaitą apie agentūros veiklos ataskaitą ir tada atsižvelgdama į e, pastabas dėl ataskaitos gali imtis reglamento pakeitimo, jeigu tai reikalinga. Šiame, e, šiomis aplinkybėmis e, taryba sutinka, kad reikia labai didžiai pagalvoti, ar reikia pakeisti reglamentą. Bet tada reikia, gal, keičiant reglamentą, būtina galvoti apie agentūros įgaliojimus, jų sritį ir taryba mano, kad visi klausimai turi būti labai atidžiai išanalizuoti tam, kad būtų užtikrintas ES pagrindinių teisų agentūros um, veikimas. Pirmininkė. O dabar uh, pradėsime diskusiją. EPP Pirmiausiai, aš, ponia Meisola, aš pakeisiu poną Naidželą. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, padėkoti visiems, kurie pasisak, kurie dirbo ir tikrai džiugu, kad yra bandoma e, efektyviai išnaudota turimus išteklius, naudojamas e, specialistų pagalba, visą tai padeda mums. Kaip EPP šešėlinis pranešėjas, jis mano, kad dabar nėra galimybių išplėsti įgaliojimų sritį. Tačiau ponas Andželas visiškai pritarė pranešėjai, kad reikia surasti sprendimo būdus. Aišku, tai įmanoma, jeigu visos susijusios institucijos pademonstruos gerą valią. Ačiū už tokį aišku pareiškimą, ponas Sipa. Ačiū. Na dėja, mūsų e, šešėlinis pranešėjas negalėjo atvykti, todėl aš taip pat kalbėsiu jos vardu. Pirmiausiai, tai norime padėkoti pranešėjai, kurie parengė rekomendacijų projektus atsižvelgiančius į a, e, prieš priešingą nusistatymą Romų asmenų atveju ir kuri palėtė e, Romų socialinės ir ekonominės integracijos klausimus. E, atsižvelgiant į tą spaudimą, kuris buvo padarytas komisijai ir tarybai. Mes dabar žinome komisijos ir tarybos padarytus e, pareiškimus, kuriais jis įpareigoja pasimtis esamos padėties pakeitimo. Remiantis visu tuo, mūsų frakcija pritarė pranešėjos pasiūlymui pritarti tarybos sprendimui, jeigu komisija ir taryba laikysis duotų pažadų. Ačiū. Ponas Kripek. Ačiū Pone pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo ir išsakyti ECR e, <clears throat> paramą tarybos pozicijai. Dėl to, kad e, agentūros įgaliojimai neturi būti didinami. Nebūtinai, e, būtinai agentūra turi būti prižiūrima ir ta priežiūra turi būti veiksminga ir efektyviai turime tikrai naud... pasakyti, kad reikia naudotis geriausiais tyrimo būdais, bet aš nemanau, kad dabar agentūra tą daro. Kalbant apie tas teminės kryptis, kurio, kuriuose dirba agentūra, tai dera pasakyti, kad pats reglamentas iš tiesų jau tada turi būti iš, iš esmės taisomas. Mes ketiname pateikti atitinkamus pakeitimus susijusius su pranešimo projektu. Ačiū toliau, ponė Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, kuri užsibrėžė labai ambicingo tikslo prispaustą tarybą, kad būtų pasiekta tolesnės e, pažangos. Ir e, mes manome, kad e, tokios teminės rytis kaip policijos bendradarbiavimas, teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiuose bylose yra būtinas dalykas ir tai reikia padaryti. Aš tvirtai remiu pačią agentūrą ir jos veiklą, nes agentūra nebejotinai yra svarbi institucija ir ji suteikia daug peno ir mums, mes galime pasinaudoti jos um, žiniomis bei įgūdžiais. Ir nors yra galvojančių ir kitaip, vis dėlto dauguma parlamento narių mano, kad nebegalima toliau uh, ignoruoti agentūros, ypač tokioje uh, sprendžiant problemas susijusias su žmogaus teisėmis, su uh, diskriminuojamomis politikomis uh, piliečių e, grupėmis, kokie tai bebūtų piliečiai. Yra prieglavšio klausimai, Romų bendruomenės klausimai, vaikų teisės, prieiga prie informacijos, taip toliau ir taip toliau. Aš nežinau, ar galima ką nors daugiau padaryti, bet lybė tikrai komitetas galėtų um, labiau spausti. Todėl aš manau, kad visai teisingai pranešime sakoma, jog agentūra turi gyvuoti toliau. Uh, Ir mes norėtume, kad agentūros įgaliojimai būtų kur kas didesni. Taip pat pritariu pranešėjas prašymui ją paremti darybose. Manau, kad tai reikia padaryti ir reikia dar paieškoti kartu su taryba kaip galima būtų judėti toliau. Manau, kad netolimoje ateityje kils tas klausimas dėl policijos ir, ir um, teisminio bendradarbiavimo būčiamosiose bylose įtraukimo į agentūros veiklos rytį. Manau, kad tai tikrai bus padaryta ir aš tam pritarčiau. Ačiū toliau, ponia Spinelė. Spinelė. Noriu padėkoti ponai Mlinaru už tikrai puikų darbą ir visiškai galiu palaikyti jos pranešimo projekte pristatytas rekomendacijas. Man svarbus du aspektai, tokie patys kaip ir pranešėjai beje. Pirma, manau, kad būtina, kad agentūra jau per artimiausią savo programos laikotarpį įtrauktų taip pat ir Romų integracijos aspektus. Tokiu būdu mes kovotume prieš neapykantą nukreiptą prieš Romų bendruomenę ir prieš jų diskriminaciją ir neįtraukimą į visuomenę. Todėl toje naujoje programoje būtina įtraukti teismų ir policijos bendradarbiavimo e, programas ne tik civilinės, bet ir baudžiamosios teisės srityse. Todėl e, svarbu atsižvelgti į tuos saugumo svarbius klausimus - terorizmas, kova prieš mafiją ir kitus dalykus. Kovoje su terorizmu ES turi įvertinti, kiek įtakos gali turėti panašaus pobūdžio veiksmai žmonių apsaugai, e, duomenų apsaugai. Todėl visiškai galiu palaikyti ir nevyriausybinio organizacijų poziciją, kurios nori ir pagėdauja, kad agentūra savo iniciatyvą galėtų atlikti tyrimus. Man taip pat be galo apmaudu, kad taryba nepasiekė susitarimo dėl to, kad tokie svarbus klausimai neįtraukti agentūros darbo programą. Bet manau, kad neturime nukabinti nosies ir vis dar tikiuosi, kad mes galime įtikinti taryba pakeisti savo nuomonę ir net esu dar labiau įsitikinusi, a, ne, labiau nei pranešėja, kad agentūra pati gali a, net padidinti spaudimą tarybai ir aš galiu įsakyti tik tai savo paramą. Toliau panekinga. Ačiū. Ir aš pradžioje galiu išsakyti visišką paramą pranešėjai. Ir mūsų frakcija tą paramą jau yra oficialiai išsakiusi. Galiu priminti visiems tiems, kurie nagrinėja šios klausimus, kad Mes turime turėti veiksmingą strategiją kovoti prieš rasizmą ir prieš bet kokias e, e, rasizmo apraiškas. Diskriminacija yra taip pat nukreipta prieš juodaodžius. Afrofobija jinai vadinasi. Yra tiek daug e, tokių apraiškų ir todėl kovoti prieš tokio rasizmo formą turime turėti aiškę strategiją. Tai neatspindi vien tik tai kažkur, kažkokios e, marginalinės e, bendruomenės diskriminacija. Tai yra paplitęs reiškinys. Aš pati noriu atkreipti dėmesį į tokį, taip sakant, profiliavimą, nes juo, dėl jo nukeičia afro uh, juododžiai. Ir dėl to noriu paprašyti, kad šiandien būtų atsižvelgta į tokius afrofobijos e, reiškinius, nukreiptus prieš e, iš Afrikos kilusius piliečius. Ačiū dabar, noriu paklausti Angalikijos Mlinar, ar norėtų padaryti išvadų. Ačiū už malonius žodžius ir paramą. Atrodo, kad e, nesėkmingas e, rezultatas nėra galimybė, mums belieka stengtis susilaukti sėkmės. Ačiū, terminas pakeitimų teikimui ir balandžio 20 diena, 15 valanda. Prašau atkreipti dėmesį, kad AT4AM priemonės negalima naudoti, teikti pakeitimus, nes tai yra pritarimo procedūra ir pakeitimus reikia pateikti Word formatu. Sekretariatas detalės atsiūs jums elektroniniu paštu. Labai ačiū. E, ir gerų, laimingų dalykų. Do you know that we continue on this? E, beje, tikriausiai žinote, kad posėdis šiandien dar tęsiamas nuo 15 valandos.